Ladies and gentlemen, may we start? Ponas ir ponai, pradėkim dirbti. we continue, ladies and gentlemen, we continue our. Ponios ir ponai, tęsime darbą. 38 darbo turkės punktas. Keisimės nuomonėmis dėl neskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos atskleidimo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes labai trumpai turime progą uh, antrą kartą apsikeisti nuomonėmis dėl direktyvos siūlymų, direktyvos susijusios su neatskleista praktinė informacija ir patirties verslo informacijos apsauga nuo neteisėto gavimo naudojimo atskleidimo. Tai yra antras keitimasis nuomonėmis, pirmasis įvyko tada, kai buvo pateiktas Europos komisijos teksto projektas. Norėčiau priminti visiems komiteto nariams, jog klausimo principas buvo pasirinktas ir dėl to buvo nuspręsta vieningai mūsų komitete. Klausimas skirtas šiam direktyvos projektui, kur kalbam apie verslo paslaptis, turėtų įvykti sausio mėnesį. E, dėl datos dar susitarsime kol kas. Dar nėra sudaryta tiksli programa, nei numatytos visos praktinės organizacinės e, šio renginio detalės Tačiau sausį vyks šis klausimas ir tuomet turėsime progą išklausyti įvairių e, suinteresuotų subjektų, ekspertų, suinteresuotų pusių nuomonės ir galėsime savo, e, mūsų, savo analizę dar labiau patikslinti ir padaryti artimą mūsų aptariamai sryčiai. Man tenka, man tenka garbė teikti pranešimą šiuo klausimu. Taigi sausio mėnesį E, rinksimės, aš siūliau sausio 8 dieną praeitą kartą, bet gali dar data keistis. E, pranešimo projektas e, bus pateiktas po klausimų, aišku. Tai turėtų įvykti va, sausio pabaigoje, vasaro mėnesio pradžioje. Diskutuosime vasario mėnesį, svarstysime šį pranešimą ir tikiuosi, kad galėsime užbaigti darbus šešėlį, tarp šešėlinių pranešėjų rate. Tikiuosi, kad tas darbas bus konstruktyvus ir naudingas, o paskui galėsime pranešimą patvirtinti, kai susirinksime posėdžiauti balandžio viduryje. Taigi dabar vyksta tyrimai, studijos, yra paskelbtas Europos komisijos siūlomas tekstas, renkama informacija įvairiomis susijusiamis temomis, atliekamos e, lyginamosios studijos, e, tarybos patvirtintas dokumento tekstas buvo svarstomas, nes taryba jau turėjo progą pareikšti savo nuomonę dėl direktyvos projekto ir dabar e, intensyviai vykdau konsultaciją su visai lė suinteresuotų subjektų, e, su įmonių atstovais, su pramonės srities atstovais, su įvairių interesų grupių atstovais bei darbuotojų atstovais. Pirmadienį susitiksiu su Europos juristų asociacija, e, kurie e, labiausiai dirba prie įmonių teisės klausimų. Tikiuosi sužinoti daug to sustikimo metu. Taigi darbo fazė dabar yra preliminari. Norėčiau jau dabar šiaip ar taip apsikeisti kai kuriomis pastabomis ir komentarais, e, kurie iškilo konsultacijų, kurias vykdžiau metu. Pirmiausia, man atrodo, jog yra būtina užtikrinti, e, kad direktyva būtų efektyviai vykdoma ir veiktų. Kol kas, e, pateikus direktyvos projektą, tokį, koks jis dabar yra, Įmonės gali susidurti su kai kuriais e, sunkumais susijusiais su efektyviu duomenų ir prekybos informacijos apsauga. Direktyvos dabartime projekte yra tokių nuostatų, kur jau, kurioms trūksta svorio, kurioms trūksta tikslumo ir reikėtų ko gero sustiprinti kai kurios atgrasomuosius elementus e, pažeidėjų atžvilgių ir reikėtų at, skundų teikėjus atleisti nuo kai kurių procedūrų, numatant atgrasomasias priemonės teisingumo srityje. Ir čia galėtume pagalvoti apie, pavyzdžiui, įrodymų rinkimą ir pateikimą. Trečiam straipsnė numatyta, kad suinteresuotos pusės turi tai pateikti, yra be kita ko numatyta senaties laikotarpis, apie jį kalbama septintame straipsnėje. Antra pastaba. Norėčiau plačiau pasisakyti apie aš aštuntąjį straipsnį dėl verslo paslapčių teisminių procedūros metu. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, kalbant apie šios direktyvos įsigaliojimą ir, ir, ir jos taikymą. Taryboje buvo diskutuojama taip pat apie aštuntąjį straipsnį. Europos komisija e, pasiūlė naują novatorišką priemonę ES lygmitių, tačiau kai kurie dalykai irgi turėtų būti patikslinti. Būtent Atstovavimas šalims turėtų būti patikslintas, nes prieiga prie dokumentų yra numatyta ribota ir taip pat pačių e, apribojimų taikymas e, turėtų būti patikslintas. Dar viena pastaba. Dėl to, jog mes, mūsų dėmesys nekarta buvo atkreiptas į labai delikatų informacijos konfidencialumo klausimą. E, ir tuo atveju, kai vyksta konkursai, yra teikiama konfidenciali informacija konkurso rengėjams. Ir kartais tenka išpareikalauti, kad įmonės labai, laikys, labai kruopščiai laikysis labai numatytų tikslių reikalavimų. Ir čia mes be abejo susidurėme su verslo paslaptimi, su komercinė paslaptimi, kurios teoriškai platinti negalima. E, tiems konkurso rengėjams tenka didelė atsakomybė šioje srityje. Atsakomybė E, neleisti niekam e, piktavališkai naudotis šią informaciją. Nes jeigu grobuoniškai būtų pasinaudota ta informacija, tai reiškia, kad e, čia turėtume kalbėti apie konkurso rengėjų atsakomybę. Turėtume suprasti, kad tokia problema gali iškilti ir turime užtikrinti, jog surasime reikiamas priemonės tam, kad galėtume E, šią būtinybę apsaugoti šią paslaptį e, tinkamai, kad atsirastų direktyvoje formuluoti šią temą. Tai nėra lengva užduotis, tačiau manyčiau, kad tai patikslinę daug laimėtume. Na ir paskutinis komentaras, ponė pirmininkė, būtų toks. Dar vienas labai keblus klausimas, apie kurį daug buvo kalbėta vykusių pokalbių ir diskusijų metu, yra klausimas dėl sutartinių santykių tarp darbdavio ir darbuotojo. Ir dėl informacijos panaudojimu, nes dirbdamas darbuotojas įgauna tam tikrą informaciją, disponuoja ją e, tol, kol dirba darbdavi ir darbuotojas gali e, pasinaudoti tą informaciją tada, kai jo darbo sutartis baigėsi. Akivaizdu, kad kai kurios įmonės vykdo pakankamai agresyvę politiką ir nepropor, proporcingos nekonkurencijos sąlygos turi būti, gali kartais būti pagristos tokiam kontekstui esant. Tačiau turime būti labai atidus, nes klausimas yra labai sudėtingas, nes verslo paslaptis, e, jeigu jinai būtų pernelik suabsoliutinta, tuo galėtų sukelti problemų. Pavyzdžiui, kai kuriuose organizacijose ar sluoksniuose jaučiamas susirūpinimas dėl šių dalykų ir ribojimus darbuotojų judumas. Ir čia turėtume irgi šį klausimą nagrinėti. Direktyva turėtų būti tas dokumentas, kuris būtų tvirtas, tikslus ir ko gero naudinga būtų šiuos aspektus joje patikslinti dar labiau. Turėtume neperžengti savo kompetencijos ribų, tačiau turėtumėm um, pasirinkti tvirtą teisinį pagrindą. Direktyva be tvirto juridinio pagrindo nebūtų geras dokumentas. Ir turėtumėm padaryti viską, kad išklausytume visų suinteresuotų pusių ir atsižvelgtume visų poreikius ir susirūpinimą. Tai tiek būtų apibrėžiant bendrą kontekstą, bendrais bruožais, Kol kas dar e, diskusijos vyksta, turėsime galimybę sausį klausimų metu padiskutuoti šią, šią temą daugiau. Norėčiau kartu su šešėliniais pranešėjais e, iš visų frakcijų susitikti, diskutuoti, galėtumėm keistis nuomonėmis, aš su jais susisieksiu artumiausių metų ir pasiūlysiu pirmą bendrą darbo susitikimą ir tai mums padės e, žengti pirmin mūsų būsimajame darbe. Pone pirmininkė, prieš apibendrinimą norėčiau visiems priminti, kokia svarbi ir koks svarbus yra šios direktyvos projektas, esant būtent tokiam kaip dabar ekonominiam kontekstui. Svarbiausias klausimas yra susijęs su pasitikėjimu. Būtina įdėkti tokius ES teisės aktus, kurie būtų harmonizuoti ir kurie užkirstų kelią dabartiniam juridiniam susiskaldimui. Tai kenkia bendram vidaus rinkos kūrimui, tai kenkia keitimusi žiniomis, Na, o komercinės paslaptis dažnai yra įmonės veikimo šerdis, būtina tą informaciją tinkamai saugoti, tuo pat metu stiprinant bendrą vidaus rinką, tuo pat metu kuriant bendrą pasitikėjimo pagrindą ir pasitelkiant reikiamas apsaugos priemonės, nes jos yra būtinos mūsų žemynų e, stabiliam vystimuisi mūsų įmonių konkurencingumui užtikrinti, mūsų inovacijoms ir konkurencingumui. Geriausias žodis ir labiausiai tinkantis čia būtų ne protekcionizmas, mes nekitam statyti jokių barjerų, bet turime kurti pasitikėjimą, turime suteikti reikiamas garantijas, kad įmonės labiau taikytų inovacijas ir būtų konkurencingesnės. To mums reikia šiandien ES. Ačiū. Much, Dėkuoju pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį pastaboms ir nuomonėms. Ponas Diuron. Po, ponė. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Liugrip dėl to, kad jos pranešimas toks objektivus. E, svarbu tai pabrėžti, nes iš tikrųjų e, socialinės teisės ar viešosios teisės klausimai E, kai kuriuose šalise gali susidurti su verslo paslapčių direktyva, su šiuo klausimu. Kai kalbėsime apie nesažininką konkurenciją, tai matysime, kad tai tokia rizika gali iškilti. Norėčiau Žiuliareda vardu, kurio šiandien nėra, kur yra šešėlinė pranešėja šiuo klausimu žaliųjų frakcijos vardu, e, atkreipti dėmesį ponios Liugryp ir komiteto bei komisijos dėmesį į tai, kiek daug apima savoka verslo paslaptis ar komercinės paslaptis. Ir aš jau kalbėjau su, apie tai su komisijos atstovais darbo sustikimo metu. Reikėtų numatyti bendrus principus ir keletą išimčių. Ir čia socialiniams dalykams lieka labai nedaug erdvės. Tad man kyla klausimas, ar nereikėtų pagalvoti apie tai, ką iš tikrųjų reikia saugoti, siekiant apsaugoti labiau mažas ir vidutinės įmonės ar įmonės, kurioms per sunku yra taikyti pernelyg komplikuotus teisės aktus. Gal reikėtų iš pradžių apsibriežti, kas yra verslo paslaptis, kas, koks yra legalus siekis e, apsaugoti šias paslaptis, nes negalima kol kas pasitelk, pasitenkinti tik bendrais principais ir toliau juo labiau tai bus neįmanoma. Mes turime kalbėti apie sąžiningų interesų sąžiningą apsaugą. Dėkoju. Thank you, Mr. Kofera. Dėkoju žodis ponui Koferatį. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti kolegijai Liugrip. Turiu keletą trumpų pastabėlių. dėl to darbo, kurį mes draugė atliekame. Pirmiausia, komisija mūsų prašo užtikrinti apsaugą tam tikros veiklos apsaugą, kuri turėtų atnešti tam tikrą pridėtinę vertę, bet tai e, tos, tos taisyklės turi būti sąžiningos, jos turi užtikrinti, kad e, tokia informacija nebus atskleista, bet e, reikia ieškoti tikros pusiausviros, kad apsauga nebūtų tokia griežta, kad naudinga informacija, kuri naudinga mm, nu, novatoriškam veikimui ir to žinios e, negalėtų būti panaudotos. Tas standartas neturi būti pernelyg griežtas. E, pats principas atrodo banalus ir savaime suprantamas, bet jį apibrėžti yra sunkoka, dėl to mums reikia uh, čia atidžiau panalizuoti, remtis egzistuojančią praktiką ir pasinaudoti savo vaizduotę. Kai kalbame apie standartus ir taisyklės, tai e, iš esmės tarsi apibrėžti tokį bendresnį patento tipą, kuris yra e, elementaresnis negu kad e, iki šiol įprasta jį suprasti. Bet tokiu atveju e, tos taisyklės ne čia turėtų būti apibrėžinėjamos. E, taigi mūsų tikslas e, turėtų būti pasiekti, kad nereikalinga informacija nesklistų įmonėje. Vadinasi, mums uh, labai aiškiai reikia apibriežti, ką reiškia nelegalus sužinojimas, nelegalus įsigijimas, nes e, skirtumas tarp e, komercinių žinių ir e, informacijos skleidimo iš vienos pusės ir e, tam tikros e, pridėtinės e, vertės e, įmonėje. Tas skirtumas yra labai neryškus. Tai yra labai svarbu, perinant prie mano kitos minties. Aš kolegoms jau ir e, esu sakęs, kad e, ypatingą dėmesį mums reikėtų skirti tai informacijai, e, kurią tvarko darbuotojai, ypatingai aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Darbe tie žmonės įprastai dirba su informacija, kuri yra tos įmonės sistemos dalimi. Taigi e, eina kalba apie kažką, kas e, pridėtinė vertę neša tai įmoniai, bet taip pat ir jiems profesiškai atneša pridėtinę vertę. E, dažnai matome, kad profesionalai išeina iš įmonių, paskui pradeda savo profesinę veiklą ir remiasi tam tikra žinių baze, kurią yra susikūrę. Ir čia jau labai sunku atskirti Ir e, mes neturime užkirsti kelio darbuotojams, e, kurie dirba mokslo tyrimų srityje. Neturime užkirsti jiems kelio panaudoti tam tikras jiems naudingas žinias, dirbant kažkur kitur, ar jis dirbtų savo, ar kokioje nors grupėje tie žmonės, kurie yra labai aukštos e, profesinės kvalifikacijos, e, tų žmonių profesiniai kultūrai šios žinios yra labai reikalingos e, ir mes neturėtume užkirsti kelio tokios informacijos sklaidai. Nors, žinoma, turime saugoti komercinės paslaptis, tuo pat metu uh, nesustabdydami profesinės kultūrinės plėtros, e, kuri remiasi e, tam tikromis žiniomis e, atliekant, kurios sukauptos atliekant vienokią ar kitą veiklą. Labai dažnai tai, ką išmokstame vienoje vietoje, mūsų yra panaudojama kitur. Tai yra labai svarbu ir todėl reikėtų ir to aspekto neužmiršti. Dėkoju. Dabar žodis ponui Radev ir prašom, kuo trumpiau. Dėkui. Pirminkė, gerbiami kolegos. 14 metų Birželio 30 Financial Times laikraštyje buvo išvardintos dešimt komerciškai vertingiausių pasaulio kompanijų ir tarp jų uh, devynios buvo iš JAV. Kodėl taip yra? Todėl, kad e, JAV veikia 79 metų komercinių paslapčių įstatymas. kuris numato, kad įvairiose federalinėse valstijose veikiančios įmonės turi laikytis suderintų komercinių paslapčių apsaugos taisyklių ir tai suteikia joms konkurencinį pranašumą. Nesenoje apklausoje 75 procentai apklaustųjų būtent komercinės paslaptis nurodė kaip vieną iš svarbiausių aspektų siekiant inovacijų. Nepaisant to, valstybių narių ir ES teisinė sąranga šioje srityje yra toli gražu neharmonizuota. harmonizuota Tiesa, kad komercinės paslaptys turi savo specifiką, artimą patentams, tačiau vis tik aš manau, kad bendras komercinių e, paslapčių apibrėžimas būtų labai naudingas įmonėms, sustiprintų pasitikėjimą komercinės tarp valstybinės, komercinės tarp valstybinius sandorius ir taip toliau. E, tai taip pat palengvins nacionalinių teismų darbą kai jie spręs bylas susijusias su komercinių paslapčių apsauga ir atskleidimu ir leis apginti tokių nusikaltimų aukas. Mes turime sustiprinti komercinių paslapčių apsaugos standartus e, ir jų turėtojų teisės. Aš manau, kad e, nustatytas senaties terminas taip pat geriau apgins nukentėjusiejų teisės. Ačiū toliau, ponė Roziera. Ačiū pirmininkė. Norėčiau ir aš padėkoti pranešėjai už labai aišku klausimo pristatymą ir susijusiu su direktyva iššūkių pristatymą. Norėčiau iškelti Štai kokį klausimą kalbame apie komercinių paslapčių apsaugą, kurios būna labai plataus masto klausimai. Klausime apie tai kalbėsime, tačiau kadangi kalbame labai plačią sritį, kuriai galioja e, verslo pasla, paslapčių nuostatos, mes turime kalbėti apie intelektinės nusavybės apsaugą įmonėse, tačiau e, ir apie tai, kas yra tos informacijos savininkų, kada ji tampa vieša. Ir šis, ši siūloma apsaugos sistema yra pernelik bendro pobūdžio, labai plati ir sunku užtikrinti objektyvę jos apsaugą, kaip, pavyzdžiui, intelektinės nusavybės teisų atveju. Ir taip pat dėl to, kad verslo paslaptis apibriešta labai plačiai, labai bendrai. Ketvirtajame straipsnėje išvardinta tai, kas yra, kokia veikla yra neteisėta, e, panaudojant e, vers, slaptą, konfidencialią verslo informaciją. Manau, kad tai bus vienas, viena iš svarbiausių užduočių parlamentui užtikrinti, kad e, įmonių konkurencingumas nenukentėtų dėgiant šio, šią apsaugos sistemą, kad dėl to net nenukentėtų nei dar, darbuotojai ir kad visuomenė taip pat turi, gautų visą informaciją, kurią ji turi teisę. Uh, Ačiū. Išklausime visus norinčius pasisakyti. Ne, prašau. Pone Gutelant. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų temos pristatymą. Nors aš suprantu šio pasiūlymo e, siekius ir gerus ketinimus, norėčiau akcentuoti e, kitą aspektą, tai yra darbuotojų teisės ir norėčiau išsakyti susirūpinimą dėl darbuotojų teisių, jų atstovavimo ir teisės į informaciją. Keliose valstybėse narėse ir mano, ir mano šalyje, Švedijoje, darbuotojai ir profsąjungos turi teisę turėti atstovą įmonės valdyboje kad taip užtikrintų visų savo teisų įgyvendinimą kokį poveikį šis pasiūlymas gali turėti dėl tokių darbuotojų teisų užtikrinimo ir teisės į savo atstovą įgyvendinimo. Kai kuriuose šalise, tarp jų ir Švedijoje, e, šios ryties reglamentavimas yra e, patikėtas socialiniams partneriams. Ir tai geras sprendimas, nes pasiekta gerų sprendimų per kolektyvinės sutartis. Ar komisija, ruoždama šį pasiūlymą, pamastė, kaip jis paveiks šalis, kuriuose galioja kolektyvinės sutartis šioje srityje, kokį poveikį direktyva turės sprendimams parengiamiems per socialinį dialogą, o ne parengiant teisės aktą tai tikrai labai stipriai atsilieps tokiam šalims kaip Švedija. Ir norėčiau užsakyti bendro pobūdžio pastebėjimą, susirūpinimą, jog per nelik plačios aprepties priemonė šioje srityje suvaržys e, darbuotojų galimybės pasinaudoti sukaupta patirtimi ir sukauptomis žiniomis, jiems perėjus į kitą darbo vietą arba pakeitus profesiją iškyla rizika, kad informacija bus e, įslaptinta, apie tai kalbėjo kai kurie kolegos, nebebus judėjimo karjeroje. Ar komisija apie tai pamastė rengdama pasiūlymą? Ačiū. Uh, uh, ar ponė Legrip, ar norite pakomentuoti? Ne tai diskusiją šio klausimu pratesime sausio mėnesį. Ir manau, kad visi klausimai iškelti šiuose diskusijose bus atsakyti tuo met. Baigėme šio klausimo svarstymą ir dabar 39 darbo tvarkės klausimas. Keitimasis nuomonėmis dėl ES e, sutarties sudarimo su Marakešu dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais e, sudarimo akliems, regos sutrikimų ar kitas spausdinto teksto skaitimo negalę turintiems asmenims. E, žodis suteikiamas pranešėjai ponui Max Anderson. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau šiltai pasveikinti Mariją Martin Krat iš komisijos Tikiuosi, kad ji yra čia. Taip, taip pat noriu pasakyti, kad parlamentas labai džiaugiasi tuo, kad komisija pasirašė minėtą sutartį. Tai yra tikslas, kurio siekėme, kurio žalieji siekia ilgą laiką. Norėčiau paprašyti komisijos atstovės daugiau papasakoti apie šį pasiūlymą bei numatomas dėrybas su taryba. Žodis poniai Martin Prat komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. komisija džiaugiasi galėdama e, komitetui perduoti šią gerą žinę, kad e, spalio 21-ąją e, Baroso, antroji Baroso komisija pritarė pasiūlymui dėl tarybos sprendimo, dėl Marakešo sutarties ratifikavimo. Norėčiau skirti vieną minutę šio klausimo pristatymui. Nebejoju, kad daugelis iš jūsų puikiai jį žinote, bet norėčiau priminti, kad Marakešo, dėl Marakešo sutarties buvo dėrėtasi e, pasaulio intelektinės nusavybės organizacijoje, komisija ten dėrėjosi ES ir jos valstybių narių vardu. Ir sutartis buvo priimta birželio mėnesį vykusioje diplomatinėje konferencijoje. Po to, kaip įprasta, reikia imtis atitinkamų žingsnių, sutartis pasirašoma, paskui ratifikuojama. Komisija iškart po įvykusios konferencijos pas, patikė pasiūlymą dėl sutarties pasirašymo. Tai buvo padaryta 2013 gruodžio 20-ąją. Sutartis buvo e, patvirtinta ir pasirašyta 2014 balandžio mėnesį. O dabar pateikėme pasiūlymą dėl sutarties ratifikavimo tarybai. Šis pasiūlymas, žinoma, pasieks ir jūs, nes Europos parlamentas turi duoti savo pritarimą šiai sutarčiai prieš ją patvirtinant. Taigi parlamento prašoma pritarti sutarties ratifikavimui ir sudaryti galimybę susipažinti su paskelbtais kūriniais akliems regos sutrikimo ar kitų skaitimo negalę e, turi, kitas skaitimo negalę turintiems žmonėms. Jeigu toks sprendimas bus priimtas, e, sutartis bus ratifikuota. Kad ji e, įsigaliotų, reikia, jog ją ratifikuotų 20 E, susitarančių šalių. Iki šiol tik trys šalis ją ratifikavo - Indija, Jungtiniai Arabo Emiratai ir El Salvadoras. Tačiau sutartį pasirašė iš viso 80 valstybių ir paprastai tai reiškia ir įsipareigojimą e, sutartį ratifikuoti. Tokia yra padėtis ir pirmosios diskusijos su taryba numatytos tarybos darbo grupės posėdyje. E, toks posėdis įvyks šio lakučio mėnesio 21 dieną. Tai bus pirmosios diskusijos. Iki šiol dar neturėjome galimybės e, jų surenkti, nes sutartis neseniai patvirtinta. Ir kai tik tai įvyks pirmasis posėdis, turės, galėsime jums pranešti kokia sparta tikimės dirbti, dirbti toliau ir, ir kokių problemų iškils tarybai. Tiek galiu pasakyti dabar, bet žinoma, esu pasirengusi atsakyti į kitus papildomus klausimus, kurių turėtų pranešėjas ar kiti komiteto nariai. Ačiū. Thank you very much, madam. The reporter wishes to... Ačiū. Ar pranešėjas norėtų dar toliau ką nors pasakyti? Turiu dar porą klausimų. Gal galėtumėte pristatyti, plačiau pristatyti komisijos e, požiūrį į kompetencijas e, dėl Marakešo sutarties ratifikavimo. Kitas klausimas. Parlamentas, kaip supratau, dar nesulaukė oficialaus prašymo duoti savo sutikimą. Ar galėtumėte patikslinti, e, kad iš tikrųjų taip yra? Prašau, ponė Martin Prat. Yes, thank you. As regards the first question. Dėkui dėl pirmo klausimo ir kompetencijų. Komisijos požiūris toksai. E, sutarties e, e, dalykas yra išimtinė ES kompetencija. E, Aš žinau, kad šį rytą jūs e, šį rytą svarstėte Europos tarybos e, konvencijos e, dėl išskirtinės prieigos klausimus. Ten taip pat reikalas yra susijęs su išimtinė ES kompetencija. Mūsų manimų Marakešo sutarties dalykas yra išimtinė Europos sutarties ES kompetencija. Dėl e, dokumento perdavimo Europos parlamentui, šis dokumentas yra viešas dokumentas, Eurolex platformoje jis yra prieinamas ir mes e, galvojame, kad formaliai ši sutartis bus perduota parlamentui tik tai tada, kai įvyks diskusijos taryboje ir tada taryba prieš galutinį sprendimą formaliai perduos šią sutartį parlamentui, kad parlamentas reikštų savo sutikimą. Esu tikra, kad e, Europos parlamento tarybos gali tokią veiksmų seką patvirtinti. Mūsų manimų būtent taip tai veikia. Tačiau pats dokumentas nėra slaptas, jis yra viešas ir visi gali su juo susipažinti. Dėkoju už jūsų visiškai aišku atsakymą. Pirmininkas, ar yra dar norinčių komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti ar pakomentuoti? Tokių nematau. Tai reikštų, kad e, šiandien diskusiją šiuo klausimu baigiame ir galime pereiti prie 40 darbo tokias punkto, dėl kurio būtent tiek daug žmonių čia šiandien ir susirinko. E, sveikinu visus susirinkus į svarstymus, kurių tema autorių teisių plėtros ateitis. Noriu pasveikinti e, su ponė Silvija Kosta, kuri yra mūsų kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė ir organizuoja šiuos klausimus draugė su Teisės reikalų komitetu. E, naujasis komisijos pirmininkas e, yra pareiškęs, e, kad žinių visuomenė ir jos e, ir skaitmeninė visuomenė yra labai svarbus ES ekonomikos plėtrai. Kita priežastis, kodėl mes svarstome šią temą, yra komisijos prioritetas e, sustiprinti būtent e, šią sritį ir tebesitęsiančios e, dėrybos su JAV dėl laisvosios prekybos sutarties. Džiaugiuosi, galėdamas Jums e, pasakyti, kad šie klausimai ne tik turi nušviesti naujausias tendencijas susijusias su autorių teisėmis Europos Sąjungoje, bet taip pat e, ir paliečia labai svarbius projektus šioje srityje. Visų pirma, e, mūsų komitetas nusprendė, kad reikia įkurti naują darbo grupę skirtą autorių teisėms ir autorių teisų reformai. E, Jean-Marie Kavada e, yra paskirtas šios darbo grupės koordinatoriumi. E, grupėje dirbs po vieną politinės frakcijos atstovą šiame komitete ir taip pat e, dirbs atstovai iš vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei pramonės mokslo tyrimų ir energetikos komiteto. Tikimasi, kad e, ši darbo grupė kartą per mėnesį susitikinės e, ir drauge su pakviestais ekspertais svarstis aktualius autorių teisų klausimus. Antra, e, mūsų komitetas e, greta šios darbo grupės ketina taip pat e, labai atidžiai stebės komisijos parengimą ir analitinį darbą, rengiant naujus pasiūlymus autorių teisų srityje. Konkrečiai ketiname parengti įgyvendinimo ataskaitą dėl e, vadinamosios infosok direktyvos ir pirmasis žingsnis bus toks. E, mūsų komitetas kreipiasi į Europos parlamento tyrimų tarnybą parengti šios direktyvos ekspost įgyvendinimo ataskaitą. Po to e, įmanoma bus surenkti suinteresuoto subjektų konsultacijas ir surenkti ex ante konsultacijas. E, jas parlamentas renks lygiagrečiai su komisija. Tai ambicingi planai. Jie reikalaus nemažai darbo, bet taip pat ir sukels didelį susidomėjimą. Autorių teisėm šiandien yra svarbi diena. Mes pakvietėme e, žyn... ES e, žymiausius ekspertus šitoje srityje ir išklausysime jų nuomonės. Tačiau visų pirma, aš norėčiau suteikti žodį poniai Silvija Kosta, kuri yra kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau kalbėti itališkai, bet pirmiausia noriu padėkoti jūri komiteto pirmininkui, e, e, ponui Svobodai, pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad susirinkome į šiuos svarbius klausimus. O dabar tęsiu savo pasisakymą itališkai. Kolegos, aš manau, kad yra puikiai, puikiai žinoma, kad e, kultūros komitetas e, šioje parlamento kadencijoje sutelkė savo dėmesį į svarbiausius iššūkius, kai kalbama apie vaizdo ir garsto, garso produkciją. Ir e, kai kalbam apie naują autorių teisių direktyvą, kuri dabar yra rengiama Pasaraisiais metais mes e, dirbome su šiais klausimais, esame rengę nuomonės e, Teisės reikalų komitetui šioje srityje, e, kalbant apie direktyvą dėl vadinamųjų našlaičių, darbų našlaičių ir kitų teisės aktų. Mes šiuo metu stengiamės surasti tam tikrą pusiausvyrą e, tarp e, platesnės prieigos e, prie kultūros produkcijos ir jos sklaidos internetu. E, nemanau, kad įmanoma sukurti europinę kultūros ir kūrybiškumo kultūrą vieningoje rinkoje. E, kur dominuoja konkurencingumas, ne tyrinėjant e, autorių teisių ir jų apsaugos klausimų. E, mes e, turime užtikrinti, kad kultūrinis paveldas internete bus teisingai saugomas, e, konkrečiai pasinaudojant Europeanos ir kitais principais, kurie užtikrintų e, tokio turinio teisingą prieigą internetu. Tai yra labai svarbus. Klausimai jie yra susiję su autorių teisėmis. Po konsultacijų su komisija mes e, laukiame komisijos Baltosios knygos autorių teisų srityje, o po to e, stengsime suformuluoti tokias, e, tokius standartus ir taisyklės, kurie atitiktų mūsų vartotojų lūkesčius. Aš e, džiaugiuosi, kad jūri komitetas visada buvo linkęs e, bendradarbiauti su kultūros komitetu ir aš manau, kad šioje kadencijoje mes sugebėsime pratesti savo darbą pasiremdami tuo, kas jau atlikta. E, Darbas e, rengiant šią direktyvą turi kiek galima kūrybiškiau būti pasidalintas. Norėčiau padėkoti e, Teisės reikalų komitetui ir jo pirmininkui už iniciatyvą surenkti šiuos klausimus. E, mes su susidomėjimu laukiame prelegentų nuomonių, sprendžiant problemą, kuri ES tapo tikrų iššūkių. Dėkui. Ačiū už Jūsų pastabas. Prieš sutikdamas žodį pirmajam e, šiandienos kalbėtojui, šiame klausime norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisijos narys Gite Otinger, kuris yra atsakingas už e, skaitmeninę visuomenę, pareiškia, kad pasiūlymų dėl teisės aktų šioje srityje mes iš jo turėtume laukti po metų ar po dviejų metų, bet komisijos narys Andrew Ansi, pasakingas už bendrą skaitmeninę vidaus rinką, per savo klausimą minėjo, kad galime tikėtis pasiūlymų iš jo šioje srityje per kitą pusmetį. Ir dabar noriu sutikti žodį poniai Marijai Martin Prat e, iš e, komunikacinių tinklų turinio ir technologijos direktorato e, autorių teisų skyriaus vadoviai iš komisijos. Prašau. Ačiū, pirmininkė, aš čia Norėčiau visų pirma pasidžiaugti šią Teisės reikalų komiteto ir kultūros bei švietimo komiteto iniciatyva surenkti šį keitimąsi nuomonėmis. Turiu pasakyti, kad parlamentas žengė daug sparčių nei komisija, tuo pat metu būtų neteisinga teikti, kad komisija per nelik lietai dirba, nes naujoji komisija dirba vos pusantros savaitės. Ir kaip e, autorių teisų skyriaus vadovė, negalėčiau pasakyti, kuris iš komisijos narių yra teisus, ar e, komisijos pirmininkas Jotingeris, ar e, komisijos narys Ansip. Uh, bet galiu patikinti Jūs, kad e, e, komisija puikiai suvoka, kad reikia sparčiai žengti priekin nagrinėjant šią sritį ir kad e, pirmininkas Junkeris parengė labai iškas politinės gairės, kurių pagrindų reikia dirbti. Ir dabar mes apibendriname visą darbą nuveiktą pastaruosius, per pastaruosius du metus. Kaip žinote, buvo parengta daug e, ekonominių ir politinių apžvalgų, surinktos plačios konsultacijos, viešos konsultacijos ir reikia sulaukti politinių sprendimų, kurie atskleis, kokio darbų tvarkaraiščio tikėtis. Aš tikiuosi, kad komisijos nariai bus pasirengę ateiti susitikti su jumis ir aptarti šios klausimus, kai tik procesai prasidės remdamasi savo darbo su jūri komitetu patirtimi e, ir kultūros komitetu turiu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas buvo nepriekaištingas, mes sėkmingai dirbome, spręsdami kai kuriais atvejais labai techninius klausimus. Pone Kosta minėjo e, nežinomų autorių darbus bei e, kolektyvinės kolektyvinių tei, kolektyvinius teisių valdymo aspektus. Ir manau, kad jūs, nu, noriu pasakyti, kad galimybė susitikti su komisijos nariais per praėjusią kadenciją buvo užtikrinta ir, ir, ir, ir mes esame toliau pasirengę susitikinėti prireikus visus techninius ir kitus klausimus. Ir aš tikiuosi, kad jūs e, nuolatos e, susitikinėsite e, su komisijos atstovais. Aš apgailestauju, kad tuo tarpu negaliu jums pranešti jokių naujienų, bet manau, kad e, turėsime galimybę išklausyti įdomių pasisakymų šiandien. Ačiū. Much, madam. uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Dabar perėsime prie e, į klausimą kvieštų ekspertų. Pirmasis kalbės profesorius Martinas Krečmer, intelektinės nusavybės teisės profesorius iš Glasgo universiteto. Jis taip pat yra ir e, autorių teisių bei novatoriškų verslo modelių e, kur, kūrybinėje pramonėje centro direktorius. Prašau. Labadiena, ponė pirmininkė, ponai pirmininkai. Noriu padėkoti už man sutiktą garbę e, pasisakyti čia ir Teisės reikalų komitetui ir kultūros komitetui už, ir noriu padėkoti už surenktą klausimą šią temą. Jis tikrai vyksta laiku. Jis suteikia galimybę mums nešti E, indėlį, mūsų indėlį į įstatymų kūrimą. Aš neatsitiktinai parengiau šią skaidruolę, kurioje e, pažymėtos visos institucijos, kurios dalyvavo kuriant centrą, kuriame aš dirbu. Man atrodo, kad tai vienas iš pirmųjų bandymų e, autorių teisės svarstyti iš daugia disciplininės perspektyvos, nes e, E, čia šį centrą, kuriant dalyvavo įvairių sričių atstovai ir aš manau, kad tas centras gebės e, suteikti tokią informaciją, kokios reikia įstatymų kuriejams. E, nes, nesleisiu į detalės, pristatydamas mūsų rengiamus projektus, bet jų yra apie 40 ir visa informacija yra prieinama paruoštoje medžiagoje. savo pasisakymę norėčiau trumpai apžvelgti 20 metų krizės, kurią išgyveno autorių teisės. E, čia e, matysite apžvelgtus bandymus e, projektus įgyvendintus įvairiose šalyse taip pat ir tarptautiniu mastu. Ir kaip matote iš šio, e, šios apžvalgos, kad prioritetai pasikeitė. Pradžioje daugiausia dėmesio buvo skiriama technologinėms e, apsaugos priemonėms. E, taip pat paskui daug dėmesio susilaukė novatoriškos technologijos, buvo siekiama užtikrinti patvirtintų teisės aktų įgyvendinimą ir galiausiai buvo uh, E, bandoma e, koreguoti e, autorių teisių įstatymų apibriešti. Aš, aš nekalbėsiu plačiai, pavyzdžiui, apie debesų kompiuteriją, susijusius aspektus, aš kalbėsiu apie tai, ko reikia autorių teisėms Taip pat paaiškinsiu, kodėl e, vis, visos iniciatyvos, kurių buvo imtas iš šioje srityje, nepasiekė išsikeltų tikslų. Taigi, iš esmės, e, norėčiau atskleisti nepatogią tiesą apie e, autorių teisės. Ji yra nepatogi, nes ji iš dalies prieštarauja e, plačiai paplitusiam įsitikinimui, su kuriuo siejama, kuriuo grindžiama intelektinės nusavybės teisių apsauga. Ir tie įsitikinimai, e, tos nuomonės yra iš esmės neteisingos. Visų pirma, e, manimas, kad autorių teisės neužtikrina kurėjo teisių apsaugos. Uh, kad, e, kad autorių teisių e, tikslas suteikti visą e, kūrinio kontrolę autoriui. Kita neteising, prašy papatusi neteisinga nuostata tai yra tai, kad vartotojai neprivalo mokėti už kūrinio naudojimą. Taip pat darbai kurie, kurie darbai, kur, kurių atžvilgių galioja autorių teisės ir kurie, kurie nėra naudojami. E, autorių teisės siekia suteikti daugiau galimybių tos darbus panaudoti. Ir ketvirtas aspektas, tai, bandym, tai, tai, tai kad autorių teisų tikslas suteik, yra suteikti erdvės e, kuriejams toliau dirbti. Taigi visų pirma, grįžtu prie savo pirmojo tenginio me, kurėjo e, nepriklausomumas ir jo orumas. Mes visi manome, kad tai yra svarbiausias, kilniausias tos politikos tikslas. Čia matote e, keletą faktų. Reikalinga griežta sistema, kad užtikrintumėme, apsaugos sistema, kad užtikrintumėme kurėjo, kūrybinio darbuotojo savarankiškumą. Čia noriu paminėti Berno konvenciją joje apie tai kalbama, joje teisės e, visų pirma numatomas, numatomos autoriui ir tai siejama su autoriaus gyvavimo laikotarpiu. Jei pažvelgsime į kultūrinių prekių rinką, tai situacija yra tikrai neraminanti. Pavyzdžiui, toj tokioje rinkoje dominuoja bestselleriai. E, taip pat ta, toje rinkoje dominuoja e, tam, tam, tam tikri konglomeratai, taip pat teisės dažnai, autorių teisės dažnai perdodamos siekiant ekonominės naudos ir autorių teisų nuosavybės aspektai e, šiek tiek kinta. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Manau, kad tai mums leidžia suvokti autorių teisų rinką kaip, kaip, darbo, kaip kūrybinių darbuotojų darbo jėgos rinką. Manau, kad E, visada įtartinai žiūrime į tuos um, autorių te, teisių turėtojus, kurie kreipiasi į jūs su, su kai kuriais klausimais. Aš nesakau, kad, kad jie, jų ketinimai, jų interesai neteisėti. Žinoma, jie turi teisę į savo teisų apsaugą, bet reikia atskirti autorių teisų turėtojus ir, ir, ir bandymą užsitikrinti investiciją. Todėl bet kokia autorių teisų srities reforma ir taip, taip pat autorių teisų turėtojų e, sektorius turėtų būti traktuojami atskirai. Dar vienas svarbus dalykas. Tai struktūra, kuriuose, kurio, kuri tokia didelė e, tokį didelį vaidmenį suteikė valstybėms, pavyzdžiui. Pakalbėkime apie teisių, autorių teisių pardavimo direktyvą. Kaip žinote, tokios, tai gali, tas toks pardavimas gali vykti aukcionuose ir surinkti duomenys atskleidžia, kad didžioji dauguma surinktų įplaukų atitenka teisų paveldėtojams. Tik tai 18 procentų įplaukų iš tokių pardavimų tenka gyviems dar autorių teisų turėtojams. Taip pat autorių teisų perskirstimas iš e, jau pasitraukusių iš gyvenimo autorių e, gyviems e, paveldėtojams. Pavyzdžiui, toks atvejai čia. Tai ta situacija buvo aktuali Švedijai, kuomet ji pakeit, pakeit, pakeitė taisyklės reglamentuojančias šią sritį. autorių teisių e, įstatymų tikslas neturėtų būti užtikrinti e, autor, mirusiųjų autorių, autorių teisės ir užtikrinti honorarų mokėjimą. Noriu perti prie kitos nepatogios, nepatogaus teiginio. turėčiau ką nors pasiūlyti, kaip išspręsti tą mano pristatytą nepatogią situaciją. Bandant užtikrinti kuriejų teisėtus interesus, didžiausią dėmesį turėtume skirti sandoriams, taip pat teisėms į finansinį atlyginimą. Tos teisės, ekonominės teisės automatiškai rašomos į sutartis. Taip pat reikėtų suvokti, kad autorių teisų priežiūros e, organizacijos kokį vaidmenį jos vaidina, kad, kad jos nebūtinai rūpinasi e, galutinių vartotojų teisėmis. Dešimtajame dešimtmetyje buvo parengta apžvalga, kur, kurioje buvo domėtasi skaitmeninių technologijų plėtros įtaka muzikos pramoniai. Ir tuo metu e, labai paplitusi strategija buvo naudoti uždarą turinį uždaroje erdvėje, uždarame rate ir, ir priversti vartotoją rinktis galimybę turinį gauti būtent to, tokiu būdu. Tačiau vartotojai e, pasipriešino tokiems, tokiai sistemai, jie atsisiųsdavo turinį ir juo dalydavosi. Ir kaip e, rodo surinkta informacija, tyriant vartotojų elgesį, E, produkcijos atsisiuntimas e, yra susijęs su, su, finansinė, su išlaidomis. Svarbiausia yra, kaip paskirstyti išlaidas skirtas pramogoms, kaip užtikrinti, kad vartotojai, kurie naudojasi pramogų pramonės paslaugomis, mokėtų už tai. Jeigu griežtinsime sankcijas, nieko nepakeisime. Reikia suvokti, kodėl žmonės renkasi elgtis vienaip ar kitaip. Yra ir kitų e, duomenų, kurie atskleidžia, kad jei keičiasi verslo modeliai ir jei e, siūlymas atitinka vartotojų lūkesčius, tai finansinis pasiūlymas atitinka vartotojų lūkesčius, tai vartotojai elgėsi taip, kaip iš jų tikimės. Toliau, kalbant apie vartotojų vaidmenį. E, reikia pasakyti, kad vartotojai autorių teisės traktuoja kaip tam tikrą vartoj, vartojamą produktą, bet jie pasiruošia ir nešti savo indėlį į, į tą turinį. Tas pats pasakytinė, pavyzdžiui, apie mokslinius tyriejus. Autorių teisės yra ir, ir tam tikro turinio gavimas, bet taip pat ir tam tikras indėlis į mokslinę tyriamąją veiklą. Uh, svarbu internetą suvokti ne tik kaip galimybę e, atsisiųsti kažkokią informaciją ir ją platinti. Kokie sprendimai čia galimi keisti e, tikslin, tikslin, keisti tikslą, užtikrinti, kad e, siūlomi verslo modeliai atitiktų vartotojų lūkesčius ir suvokti, kokios, koks yra autorių teisų įstatymas ir ar yra jame užtikrinta pakankamai paskatų, kad būtų pasiekti tikslai. Taip pat įmanoma taikyti e, išimtis taikom verslo modeliui. Toliau, dar, viena, dar vienas nepatogus teiginys. E, autorių teisės ir nenaudojami kūriniai. Čia pasinaudojau Paul Yield e, iš Linojaus universiteto parengtą informaciją. Ir čia teigiama, kad, daugyb, kad, kad daugiau leidinių išleistų XIX amžiaus pabaigoje yra prieinami nei 20 e, amžiaus viduryje prie, pa, sukurti, išspausinti leidiniai. Atrodo, kad leidybos pramonėje viskas vyksta ir keičiasi labai sparčiai, tačiau negalime tikėtis, kad Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie jungtinės valstijas, ne viskas, kas buvo išspausdinta 20 pradž... amžiaus pradžioje, yra prieinama. Ši e, skaidruolė turėtų mus stulbinti dėl to, kad ne, visa, sukur... ne visi sukurti kūriniai, pavyzdžiui, 20 amžiaus viduryje yra prieinami. Čia yra daugiau informacijos apie tai, kokius ciklus išgyvena prekės ir gaminiai kūrybiniai, dėkam būtų įdomu. Toliau, kokie sprendimai įmanomi. Taip ir e, prekių ženklų e, įstatymo atveju. Taip ir čia teisės turi būti siejamos su tam tikromis prievalėmis. Teisės, kuriomis niekas nesinaudoja. Ta, ta situacija turi, būti, re, turi reikšti tam tikras pasiekmes. Nebūtinai priemonės turi būti tokios drastiškos, kaip prekių ženklų atveju. Tai yra, jei prekės ženklas nenaudojamas nekarto penkeris metus teisė į tą prekės ženklą atšaukiama. Tačiau yra įmanoma parengti mechanizmus, kurių pagalba nenaudojami darbai būtų viešai prieinami ir tai būtų naudinga pačiam e, autoriui to darbo, nes tas darbas jam sugrįžtų. Paskutinis teiginys. E, politiniai sprendimai paremti paremti e, faktais. Paskui aš dalyvavau šio komiteto surinktame klausime dėl e, įrašus, garsinius įrašus reglamentuojančios direktyvos galiojimo pratesimo. Ir svarstome, svarstėme gana nekaltą nuostatą, kur pasakyta, kad muzikiniai muzikinių kūrinių apsauga nustojo galioti praėjus 70 metų po to, kai e, miršta e, asmenys, kurie turi autorių teisės. Ir, na, tas, tos nuostatos yra gana nekaltos, kaip siekis suderinti teisės nuostatas, tačiau pasigilinus paaiškėja, kad lobistai čia tikrai pridėjo savo ranką. Pateiksiu pavyzdį. Džeržas Geršvinas e, mirė 1937, jo brolis 1983 ir pritaikė šią nuostatą pam, pa, įtvirtintą paskutinio, paskutinio e, parlamento ir komisijos. Pamatysite, kad Geršvino teisės tu, turintis e, trestas turi galimybę tas teisės pasilaikyti ir tos, tas teisės turi struktūra, kur, kuri visai jomis nesinaudoja. Kaip matote, čia pavyz, matote pavyzdį, ką, kokie kartais sprendimai yra įtvirtinami teisės aktuose. Dar norėčiau paminėti daug kartų svarstytą klausimą ES darybinę poziciją Pino. Ir tai, kokiu pagrindu e, ir kodėl ES atstovauja tam tikrą politinę poziciją. Manau, kad reikėtų e, suformuluoti poziciją grindžiamą faktais. Ir tai turėtų būti daroma skaidriai. Perinu prie išvadų. Dėl, e, kurį, dėl kuriejų nepriklausomybės ir orumo užtikrinimo. E, tai, kad mirusieji turi galimybę turėti įplaukų prieštarauja įstatymams ir vartotojų interesams, dėl vartotojų ar, ir, ir jų santykio su moksliniais tyrėjais ir e, kuriejais įstatymai turėčių, turėtų skatinti tokią veiklą, kuri nepažeidžia įtvirtintų nuostatų. Te, kūrinių, nenaudojami kūriniai. Autorių teisų įstatymai. E, įtvirtino galimybę e, saugoti nenaudojamų naudojimus kūrinius ir teisės į juos. Faktais grindžiama politika. Dėl daug, mes vis daugiau, gauname vis daugiau informacijos apie įvairius prieštaringus klausimus ir yra įmanoma susidaryti mm, puikų vaizdą apie tai, kokia situacija egzistuoja. Reikės priimti sprendimus, kurie nebūtinai e, bus priimtini visiems. Geršvino pavyzdys atskleidžia, kad e, ta įtvirtinta situacija yra naudinga vieniems, bet visiškai nenaudinga kitiems. Ir politiniai sprendimai turėtų būti grindžiami faktais ir visa faktinė medžiaga yra surinkta. Ačiū. We thank you, professor. Dėkojame, profesoriau. Kitas 20 minučių skirsime profesoriui Leonard Dobuš. Jis yra Freie Universität Berlin profesorius. Profesoriau, žodis jums. Mrs. Svoboda, Ms. Kosta. Uh, pone Svoboda, pone Kosta, parlamento nariai, labai dėkui, kad mane pakvietėte pasidalinti mintimis e, ir pristatyti nedidelę studiją, kurią aš atlikau tyrinėdamas e, komisijos pastarąją ataskaitą apie autorių teisės. Visų pirma, noriu e, aukštai vertinti tai, ką pasakė prieš mane kalbėjęs prelegentas. Tikrai sutinku ir su jo pasisakymo turiniu ir dėl to, ką jisai sakė apie šių klausimų savalaikiškumą. Aš e, sakyčiau, kad e, nors e, naujoji komisija dirba vos tik tai nepilnas dvi savaitės, iš tikrųjų yra prasmės e, pabandyti pasinaudoti tuo, ką pradėjo daryti jau ankstesnė komisija, surenkdama viešasias konsultacijas dėl autorių teisių. Ir būtent apie tai aš ir kalbėsiu savo pasisakymę. Paaiškinsiu, kodėl aš pasirinkau savo studijai komisijos ataskaitą. Nors e, autorinių teisių įstatymai yra kontroversiška tema, yra vienas dalykas, dėl kurio visi sutarė. Autorių teisės tai yra bandymas subalansuoti, pasiekti pusiausvyrą. Ir e, jeigu reikėtų e, autorių teisių e, bazinį teiginį sformuluoti, tai sakytume, kad tai yra bandymai surasti balansą. Pirmiausia, E, ieškoma pusiausvėros tarp prieigos ir apsaugos. Ir tai yra būtent ta dalis e, reikalo pusė, apie kurią e, kalbėjo prieš mane šnekėjęs prelegentas. Aš į ją nesigilinsiu, aš labiau uh, bandysiu įsigilinti į kito tipo balansą, subalansavimą, pusiausvyrą, kuri galbūt teisėkuros atstovams labiau turėtų rūpėti. Eina kalba apie tam tikrą pusiausvyrą tarp suinteresuotų šalių ir jų interesų. Ir būtent e, savo komisijos atliktų tos ataskaitos analizėje aš daugiausia tam ir skyriau dėmesio. Ataskaitoje, e, ataskaita tokią analizę palengvina, nes e, per viešasias konsultacijas e, respondentai buvo paprašyti pagal tam tikras kategorijas atsakyti į įvairias jiems kylančias problemas kitų suinteresų šalių kategorijos buvo įvairios. Ir savame suprantama, kad jų atsakymai į užduotus klausimai e, gana smarkiai skiriasi. Komisija sulaukė maždaug 11 tūkstančių atsakymų, bet kadangi visa ataskaita kaip tik sustruktūruota, grupuojant atskirų suinteresuotų šalių atsakymus, tai e, bendrasis rezultatas yra integruotas. Atsižvelgiant į tai, kad tų suinteresuotų subjektų yra labai daug, ką reiškia subalansuoti autorių teisės. Ir Martinas Krečmaras taip pat labai aiškiai pasakė, kad nekalbame vien tik tai apie kuriejus prieš pasatydami juos vartotojams. Įvairūs e, skirtingi suinteresuoti subjektai turi įvairių interesų, kai kalbama apie skirtingas problemas. E, žinoma, e, pusiausvėra reiškia kompromisą, nors ir yra sakoma, kad geras kompromisas palieka visus nelaimingus. Žinoma, tai nėra mokslinis požiūris, Tačiau e, jis leidžia mums užduoti du svarbius klausimus, e, kurie svarbus e, reformuojant autorių teisų įstatymus. Pirmasis klausimas - kiek subalansuotas ar nesubalansuotas dabar yra Europos autorių teisų įstatymas? Mm, ponas Krečmaras sakė, kad jis nėra pakankamai subalansuotas. Na, o e, komisijos konsultacijose išaiškėjo, ką apie tai galvoja suinteresuotieji subjektai. Nors e, e, prieimus 2001 Europos Sąjungos autorių teisų direktyvą, Europos Sąjungos teisė šioje srityje iš esmės labai nepasikeitė, tačiau įvyko nemažai technologinių pasikeitimų ar muzikos, radio, interneto srityse mes matome e, gana rimtų pokyčių. Na, o pasikeitimai technologijose reikalavo ir, kad teisėkuros atstovai iš naujo subalansuotų įstatymus. Jeigu jau reikia iš esmės subalansuoti e, autoriteisės įstatymus. Tai kuria kryptimi reikėtų žengti? Ir norėdamas atsakyti į šį klausimą, aš ir išanalizavau ES komisijos ataskaitą e, apie jos viešasias konsultacijas. E, išanalizavau šimto puslapių E, rezumė, kur buvo pateikti 9500 atsakymų, iš viso 11 tūkstančių ir daugiau e, įvairių žinučių. E, konsultacijose buvo užduota 80 klausimų, sugrupuotų į 24 probleminės grupės ir buvo kreiptasi į devynes skirtingas interesuotų subjektų grupės. E, šioje skaidrėje jūs kaip tik ir matote, kokios yra tos subjektų grupės. Galutiniai vartotojai, vartotojai, instituciniai vartotojai, tai yra bibliotekas ir taip toliau, e, paslaugų teikėjai, tarpininkai, autoriai ir atlikėjai, kolektyvinio administravimo organizacijos, leidėjai, produ, produceriai ir transliuotojai. Uh, Aš pabandžiau e, atskirom spalvom e, sugrupuoti gautus atsakymus ir žalia spalva pažymėjau sutikimą, raudona spalva reiškia, kad atitinkama e, suinteresuotų subjektų grupė yra patenkinta ir nemano, kad reikėtų sistemą reformuoti. Na ir geltona spalva reiškia, kad suinteresuotieji subjektai nėra apsisprendę arba galvoja, kad e, ta problema iš vis nereikalinga diskusijų. Pabandysiu pateikti Jums vieną pavyzdį ir vienas iš tų klausimų, kurie buvo pateikti, yra susijęs su išimčių teritorialumu. Galitiniai vartotojai, instituciniai vartotojai, kaip jūs matote, mato, kad čia yra problemų, kad reikia koordinuotų taisyklių. Mes matome, antra vertus, kad e, kolektyvinio administravimo organizacijos e, ir leidėjai bei produceriai bei transliuotojai čia problemų visiškai nemato. E, paimkime kitą pavyzdį dėl konkrečių naujų išimčių E, buvo užduota klausimų apie vadinamąjį teksto ir duomenų e, rinkimą, text and data mining. Ir mes matome, kad galtiniai vartotojai ir vartotojai mato, kad e, sistemą reikia keisti, tuo tarpu, kai leidėjai, produceriai ir transliuotojai jokių problemų čia nemato. Tačiau, kai jeigu kalbame apie sąžiningą atlygį autoriams ir atlikėjams, e, atsakymai ir e, skirting, pagal skirtingas grupės e, keičiasi. Mes matome, kad didžiausios grupės e, autoriai ir atlikėjai bei galutiniai vartotojai čia sutarė, kad reikia užtikrinti sąžiningą atlygį, Ir aš tikiuosi, kad tai yra susijęs su tam tikrais sprendimais, kuriuos uh, paminėjo ir ponas Krečmaras, kai jis e, kalbėjo apie kolektyvinės dėrybas. Tuo tarpu kai kurios kitos e, suinteresuotos šalis poveikiu, po, poreikio keistis čia nenumatė. Jeigu pažiūrėsite į bendrą vaizdą, tai pamatysite, kad uh, yra e, labai aiškiai matyti, kurios iš suinteresuotųjų šalių nori reformas, o kurios tos reformas nenori. Ir mes aiškiai čia matome, kad e, yra didelis skirtumas tarp galutinių vartotojų, institucinių vartotojų ir e, leidėjų, e, producerių, transliuotojų ir e, kolektyvinio e, teisų administravimo organizacijų, kurios nori, kad sistema išliktų tokia, kaip yra. Čia matote, e, kiek suinteresuotų šalių ir kurios iš jų norėtų matyti teisų reformą ir kurios ir kiek iš jų pasisako už tai, kad sistema išliktų tokia, kokia yra. Taigi, grįžtant prie pirminių dviejų klausimų, kuriuos aš uždaviau, galiu pasakyti, kad ši analizė rodo, kad dabartinė e, autorių teisų įstatymai yra nesubalansuoti. Kai viena pusė sako, kad yra visiškai patenkinta esančia padėtimo, kita sako, kad būtina ją reformuoti, aišku, kad pusiausvėros nėra. E, kaip reikėtų siekti subalansuoti tą situaciją? Atižvelgiant į šią studiją, galbūt mes galime pagalvoti ir apie tolesnio darbo kryptį. Jeigu norite iš naujo subalansuoti autorių teisės, visiems neįtiksite, e, bet galbūt vienodai padarysite visus nelaimingus. Ir šia prasme, tas subalansavimas vis tik e, reikalauja tam tikrų reformų. Jeigu norėtumėte susipažinti su mano analizės smulkmenomis ir detalėmis, jūs galite viešai susipažinti su mano atliktos studijos rezultatais. Visų 20 minučių aš neišnaudojau, bet tikiuosi, kad išprovokavau tam tikrų minčių. Uh, this... Profesoriau Dobuš, dėkojame Jums už tikrai įdomų pranešimą. Toliau uh, žodį suteikiu ponui Burak Osgen, kuris yra vyresnysis teisinis patarėjas Europos autorių ir kompozitorių uh, teisių valdymo asociacijos atstovas, panas Burakovskin. Noriu padėkoti už kvietimą man kalbėti šiandien šiame renginyje. Visų pirma, šiek tiek apie mūsų organizaciją. GESAK vienyje 41 autorių teisų organizaciją Europą, Europoje ir beveik vieną milijoną e, šios ryties darbuotojų. Ir taip pat e, mes atsvavėme 61 procentą visų teisų valdomų visame pasaulyje. Kalbėdamas apie tai, kalbant apie tai, kas atstovauja teisų turėtojus. Noriu pasakyti, kad mes e, teiravomės pačių autorių, ką jie mano apie tai. You know, uh, I Then I was hired to do a song for Eurovision and we won the Finnish entry and so forth. And then I started thinking that, you know, maybe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 really wanted to make sure. Norėjome, kad išgirstumėte autorių balsus, bet nepavyko to padaryti. Dabar grįžtu prie savo prezentacijos. Keletas autorių filmuotoje medžiagoje akcentavo, kad autorių teisių apsauga suvaidino labai svarbu vaidmenį jų karjeroje ir, ir jų gyvenime. E, ir man atrodo, kad kartais kai, kur, kai kurie tyrimai atliekami vien tam, kad būtų patvirtintas e, iš anksto susidarytas įspūdis. Tačiau autorių teisų apsauga tikrai reikalinga. Taip pat matome, kad e, kūrybinė pramonė yra svarbus skaitmaninės ekonomikos sektorius. 56 procentai europiečių naudojasi internetu e, kultūriniais tikslais. 9 iš 10 labiausiai žiūrimų video E, medžiagų yra muzikinės ir 90 procentų visų vartotojų e, žiūri e, filmuotą turinį internetu, filmus, taip pat televizijos programas. Turime suvokti, kad šis sektorius labai svarbus, kaip jau sakiau, skaitmeniniai ekonomikai. Ką tai reiškia, kaip tai vyksta? Reikia užtikrinti saugų teisinį pagrindą, kuris užtikrintų teisų apsaugą ir užtikrintų tvarų, tvarę ekonomikos plėtoti. Dažnai girdime, kad vartotojai nori naudotis mm, kūrybinę produkciją visų autorių darbais, bet, bet kada ir bet, bet kur. Tai gera žinia, tačiau tai reiškia, kad reikia duoti numatyti galimybę išduoti licencijas e, įvai, kelioms šalims, kelių šalių teritorijoms. Taip pat turi egzistuoti teisų perkeliamumas. keliamumas E, noriu pacituoti direktyvą dėl kolektyvinio teisų valdymo. Toje direktyvoje kalbama apie e, licencijų išdavimą muzikiniams kūriniams. iš tikrųjų bandoma sekti e, atsi, rinkoje atsiradusiomis tendencijomis ir užtikrinti naudą visiems. Europos komisijos e, e, išduot, paskelbė, kad e, Europe Music Subgroup grupiai suteikta licenzija buvo atšaukta, nes nėra kol kas tinkamo sprendimo rinkoje. Beveik 300 e, internete veikiančių muzikinį turinį e, siūl, siūlančių e, įmonių dirba, veikia Europoje. Taip pat norėčiau pakalbėti apie online ads sektorių. Tai yra ilga sėkmės istorija. Ir kalbant apie licencijų licenci išdavimą e, daug, daug, kelioms teritorijoms iš karto, kalbame apie in, tarp valstybinės investicijas, tačiau toki, tokių investicijų paslauga yra ribota. Pakalbėkime apie turinio prieinamumą tarp valstybinių mastų. Me, mūsų e, draugijos šiuo metu teikia licencijavimą e, kom, kompiuterijos debesų e, pagrindu ir neseniai susitarėme suteikti galimybę e, teikti licencijavimą tarp valstybinių pagrindų. Taip pat matome, e, situacija rinkoje atsispindi, kad mm, visai Europai, poreikis visai e, licencijos muzikiniams kūriniam visai Europai yra ribotas. Pavyzdžiui, Kai kuriuose šalise yra visai nedidelis tokių licencijų poreikis. Ir nors tokių paslaugų e, pasiūla auga, tačiau jos dar nepriepia rinkos. Ir reikėtų, kad būtų e, pasirinktos tikslinės auditorijos Todėl kolektyvinis licencijavimas laisvanoriškų pagrindų ir yra išeitis, kuri leistų užtikrinti plačiausią įmanomą apriepti. Galite e, kreiptis į Spotify, Deezer, iTunes, jeigu turite savo paskirą internete. E, ir ten yra galimybė e, E, pasiekti turinį e, kūrinių, kurioms, kuriems licencijos išduotos visai Europos teritorijai. Tas pasakytame apie knygas bei e, žurnalus ir laikraščius. Taip pat jau pasigirsta pareiškimų apie kitų, kitų paslaugų perkeliamumą. Todėl turėtumėme pasiūlyti pla, pla, plačiau suformuluotus sprendimus ir užtikrinti tokio europinio, europinės paslaugos galimybę. Pavyzdžiui, Spotify Italijoje prireikė keturių metų, kol buvo sukurta sukurtos visos reikalingos paslaugos, nes rinka Italijoje nebuvo taip e, pažengusi skaitmenos keliu kaip Vokietijoje ar kitur. tai susiję su tarp valstybinė elektroninių atsiskaitimų sistema. Taip pat reikia pasakyti, kad darbo įstatymai ir su mokesčiai susijusios kliūtis yra didžiulė kliūtis čia. Kitas teiginys dėl uh, senaties termino ir uh, apribojimų. Žmonės nori kiek įmanoma paprasčiau užsitikrinti prieigą prie kūrybinios produkcijos internetu. Uh, E, paklausą užtikrina verslas, startuoliai, taip pat e, galimybė e, klausytis muziko, muzikos internete arba atsisiųsti e, mu, turinį. Egzistuoja licencijavimo sistema. Kita vertus, veikia ir atskiri asmenys, nepelno organizacijos, nedidelio masto vartotojai. Ir licencija, egzistuoja įvairios licencijavimo galimybės, pavyzdžiui, studentų vakarėlėms, svetainė, kokiančioje interneto svetainėje leidžiamai muzikai, panašiems mažiems projektams, taip pat instituciniams e, tikslams ir naudotams muziejams, kultūrinio paveldo institucijoms, o dabar kuriama Europeanos garsų biblioteka, siekiant užtikrinti, kad e, audio darbai taip pat būtų prieinami internete. To užsima e, Britanijos biblioteka. Noriu pasakyti, kad nebūtina susilpninti autorių teisų apsaugos, bandant e, patenkinti rinkos poreikius. Svarbiausia užtikrinti visapimančią ir patogią prieigą ir užtikrinti kolektyvinį licencijavimą. Ypač tai, to, tai patogu, to patogu siekti bendradarbiavimo keliu ir bandant Taip pat reikia lankščių taisyklių skirtų rinkai ir e, atliepiančių visuomenės poreikius. Girdime apie, dažnai girdime e, frazę kūrybinė destrukcija. Ir tai tarsi, atrodo, tampa tarsi priežastimi silpninti teisių, autorių teisų apsaugą. Tačiau visiškai nereikia naikinti e, į rinką tiekiančio, turinį tiekiančio kurėjo, reikia uh, sutelkti dėmesį į tai, kokiais būdais tas turinys pasiekia žmonės. Jeigu bus pasirinktas požiūris uh, pasimti ir platinti, uh, Tai nėra veiksmingas ekonominis modelis, nes tai sunaikins e, turinio kurėją, taip pat tai neužtikrins, e, kad, būtų, kad bus sumokėti mokesčiai ir nebus e, kuriamas teisėtas verslas. Rinka turi pasinaudoti egzistuojančiomis technologijomis ir joje turi rasti vietą ir kuriejas, kad tai, ir tai būtų naudinga visuomeniai, nes tai užtikrintų e, tinkamą sprendimą už prieinamą kainą. Ir vėlgi norėčiau pabrėžti, kad kolektyvinis teisų valdymas yra svarbiausias aspektas čia, nes tai užtikrina teisinį iškumą ir atsižvelgiama į vartotojų poreikius bei užtikrinamas atlyginimas kuriejams. Taigi, ko, ko, kokius iššūkius reikia atremti siekiant užtikrinti subalansuotą skaitmaninę ekonominę ekonomiką kuri, kuriejams. It's such a fundamental change that um, I think we need to be as composers and as, uh, as creators, as authors, we need to be very proactive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 I mean, and we can't negotiate with Spotify. Oh, come on. Okay, I think it's going to continue like that, and tikriausiai geresnės kokybės nebus. Gaila, kad negalime išgirsti, ką patys kuriejai mano apie tai. Prašome dviejų dalykų, trumpai juos aptarsime, nes man skirtas laikas baigėsi užtikrinti sąžiningą kuriejų darbo atlyginimą, ypač kalbant apie privačius šaltinius. Tiesiog, kai, kai privačiam, pri, privačiai kopijuojami darbai dėja dabar galiojančiose teisės aktuose įtvirtintas uždaras įdingas ratas. Kitas svarbus dalykas, kur, kur, kuris egzistuoja ir apie kurį visi žino ir apie kurį niekas nekalba, tai e, vertės sugražinamos į skaitmaninę ekonomiką pusiausviros koregavimas. E, internete yra prieinami darbai, kurie buvo kuriami daugelį metų, tačiau jiems negalioja autorių teisų apsauga, nežiūrinti tai, kad galioja elektroninių prekybų direktyva. Ypač daug pelnos susišluoja tarpininkai. Ir Europos politinių sprendimų prieimėjai turėtų inicijuoti e, diskusijas dėl to, kad E, e, tarpininkų pasiimam, pasiimamas pelnas turėtų būti perskirstomas. Pasiūlymą šio klausimą esame atsiuntę šio mėnesio pradžioje. Ačiū uždėmesį ir jeigu turėsite klausimą, esu pasirengęs juos atsakyti. Ačiū. Thank you, sir, for your... Dėkoju už jūsų komentarus. Norėčiau paprašyti jūsų išjungti mikrofoną. Dabar žodį suteiksime poniai Izabel Feldman. Ji yra e, Paryžiaus audiovizualinio klubo generalinio sekretoriaus pavaduotoja, ji yra eks, intelektinės nuosavybės teisių ekspertė, e, literatūros, audiovizualinės teisės ir įmonių teisės srity. 20 minučių jums, ponė Feldman. Labą dieną. Pirmiausia, noriu padėkoti Teisės reikalų ir kultūros ir švietimo reikalų komitetui, e, pakvietusiems mane pareikšti nuomonę šiais svarbiais klausimais. E, po to, kai buvo paskelbtas Europos komisijos pranešimas e, ir vyko taip pat viešos konsultacijos šiuo klausimu. Aš klausiausi atidžiai savo kalbėjusių kolegų ir pasiruošiau kalbėti apie audiovizualinį sektorių. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Turime nepamiršti, kad autorių teisė yra susijusi nuosavybės teisė. Ir tai yra vienas iš svarbiausių aspektų. Mums yra sakoma, kad egzistuoja pus, tos pusiausvyros trūkumas, nes autorių, kuriejų teisės ir investuotojų teisės yra supainiojamos tarpusavyje. Norėjau pasakyti, kad viena vertus tai yra ko gero netoks ir blogas dalykas, kad investuotojų ir kurių teisės sumaišomos. Kodėl? Todėl, kad kai dirbi šioje srityje, ar esi muzikos korėjas, ar esi audiovizualinio sektoriaus atstovas, žinai, kad tik vienas pats kurėjas savo kūrinių formos suteikti negali, be investuotojų nieko neišeitų. O kas tie investuotojai? Tai yra gamintojai, tai yra produceriai, transliuotojai, e, platintojai. Ir šiuo atveju kūrinys yra idėja ir tas kūrinys negalėtų būti pasiekiamas vartotojams, jeigu ne tie investuotojai. Tad tai nėra pusiausvėros trūkumas. Audiovizualinėje rinkoje manau, kad tos pusiausvėros trūkumo nėra. Ir galima painioti kuriejų ir e, investuotojų teisės. Jie sudaro tarsi savotišką sėkmės grandinę, kad kūrinys galėtų egzistuoti, kad jis būtų kuo labiau prieinamas visuomeniai. Tai štai, norėjau išsakyti šią įvadinę pastabą, e, reaguodama į tai, ką sakė ponas Meč ir ponas Dibur. O dabar šiandien esu paprašyta kalbėti apie audiovizualinį sektorių, tą ir padarysiu. viešosios konsultacijos ir pranešimas sukėlė daug klausimų autorių teisės srityje. Ir trys iš jų pritraukė labiausiai mano dėmesį. Pirmiausia, autorių teisų būklė Europoje, kaip tai dera su e, rinkos reikalavimais, rinka nuolat keičiasi. Antra, kaip reikėtų apibriežti teritorialumą kūrinio, ar tai yra sunk, meniškumas, kuris trukdo prieiti prie kūrinio, ar autoriai sako, kad reikia reformuoti, pertvarkant tą teritorialumo klausimą autorių teisės ir tyna ir galiausiai kaip e, rasti sprendimus, atsižvelgiant į atlikėjų ir autorių pageidavimą, kad jie galėtų gauti papildomą atlyginimą šalia to, kuris jiems jau yra numatytas pasirašius reikiamas sutartis. Bet jeigu tas kūrinio eksploatavimas išsiplečia, tai tuomet kaip jie galėtų gauti atlyginimą, jeigu tas kūrinys pradedamas eksploatuoti, pavyzdžiui, skaitmeninėje rinkoje, kur yra didžiulė. Tai štai tiek e, šiandien klausimų norėčiau paliesti. Tad pirmiausia, teritorialumas ir atlyginimas papildomas. Autorių teisės Europoje yra e, tas rytis, kur yra harmonizuota nuo 10 metų, gegužės 19, 19 dienos, kai Europos komisija vykdė konsultacijas, Europos komisija patėmėsi daug iniciatyvų, pasiūlė teisėkūros priemonių. Ir jau štai dabar matėme, kad direktyvų nuo 2010 buvo pasiūlyta nemažai, buvo pasiūlytas direktyva dėl retų kūrinių, dėl kolektyvinių teisių valdymo, ir eilė kitų pasiūlymų. Vadinasi, egzistuoja tam tikros bendros taisyklės, kurios padeda e, papildytos nacionalinių taisyklių sureaguoti į kylančius iššūkius. Kitaip tariant, tas bendras pagrindas yra tvirtas ir pakankamai platus, kad galėtume numatyti daugiau lankstumo. Su nacionalinės teisės e, nustatytomis taisyklėmis šios dera būtina čia ne, neužmiršti subsidiarumo principo. Tos taisyklės ir čia parodysiu, kaip tos autorių teisės dera su teritorialumo principu. Šiandien autorių teisių požiūrių reikia pasakyti, kad autorių teisės yra pakankamai lankščios, adaptuotos reikiamai rinkai ir jų nuostatos yra pakankamai plačios, kad būtų galima nuolatos jas pritaikyti, kai atsiranda kokiu nors naujų dalykų, jos atsiranda nuolatos technologijų ir skaitmeninėje bei rinkos rytise, nes teisės aktai negali žengti taip pat greitai kaip, ir, kaip technologijos. Egzistuoja tam tikras tas atsilikimas teisėjų kūros nuo e, technologijų plėtros. Taigi, be tų stabilumo, kur užtikrina teisės aktai, ir tai yra labai svarbu, kad rinka galėtų remtis tuo pagrindu, galėtų organizuoti savo veiklą. Šiandien autorių teisės yra priderintos prie rinkos. Ir paskui, kai matome, kad egzistuoja tam tikro nenuosiklumo teisėkuros aktuose, kai egzistuoja kažkokių spragų, e, mes galime kreiptis į bendrijų teismą ir paprašyti jo interpretacijos, kai susidurėme su spragomis. Ir būtent tada teismas atsižvelgs į tai, ko trūksta ir pateiks reikiamas interpretacijas ištaisydamas tas spragas, kurių gal yra likę teisės aktuose. Taigi, kaip sakė mano kolegos, šioje srityje irgi pusiausvyros trūkumo nėra. Turime lankščią teisę, lankščias teisės taisyklės, kurios priešingai nėra nenaudingos, o gali pasitarnauti e, autorių teisų gynimui. Teritorialumo principas. Europos komisija minėjo, kad kūrinio eksploatavimo e, E, licencijos audiovizualiniams kūriniams yra suteikiamos atskiroms teritorijoms. Tas teritorialumas e, ma, verčia mąstyti galutinius vartotojus, kad e, kūrinys yra skirtas tam tikrai vieningai rinkai ir kad tai yra kliūtis. Čia norėčiau pasakyti šešis dalykus. Norėčiau pasakyti, kad jokios Europos teisės nuostatos nedraužia išduoti daugia teritorinės licenzijos. Antra, autoriai E, scenaristai, režisieriai ir menininkai atlikėjai, e, aktoriai e, audiovizualinių kūrinių palygina, tų, pa, pa, palengvina tų kūrinių cirkuliavimą. Ir visame pasaulyje yra numatytas, numatyta jų teisų apsauga. Taigi, kuriejai palengvina jau nuo pat pradžių prieigą prie savo kūrinio. Trečiasis dalykas - specifišk, kumas atskirų kūrinių. Dėl to atsiranda daugiau ribojimų pasirinkamos labiau viena teritorinės licenzijos. Nes iš tikrųjų, pirm, pirmasis dalykas, kurį tektų konstatuoti, būtų toks. Yra žinoma, kad egzistuoja kultūros įvairovė ir tuo Europa yra turtinga, tačiau tuo pat metu Europos komisija pastebė, kad, pastebė, kad ta kultūros įvairovė trukdo išduoti daugia teritorinės licencijas. Ir čia Nepakeisi vartotojų įpročių. Vartotojai, kurie e, atsakė į klausimus, galbūt jie turi labiau tarptautinio bendradarbiavimo patirties. Norėčiau pateikti Prancūzijos pavyzdį, nes nedaug žinau e, kitų šalių praktikos susijusios su audiovizualiniais kūriniais. Pavyzdžiui, Prancūzijoje e, gamintojų yra prašoma pateikti daugia teritorinę licenciją laidai Pliubel Levy, gražesnis gyvenimas bet e, juk čia vyksta, čia, čia pateikiama informacija tam tikra apie tam tikrą regioną, apie Marselio regioną, e, kalbama prancūzų kalba, tad klausimas, kam dar tai būtų įdomu. E, ir Dėl to atsiranda labai nedaug prašymų išduoti daugia teritorinės licencijas. Kai tai, tai pasitaiko, jos yra išduodamos teritorijoms, kur kultūra yra panaši, kur kalba yra ta pati. Ir paneuropinių licenzijų nebuvimas pirmiausia priklauso nuo kultūros specifiškumo skiriuose valstybėse narėse. Ketvirtas dalykas, kurį tenka konstatuoti, išimtinumas ir kūrinių gamybos finansavimas ir iš ankstinis finansavimas. Tai yra neišvengiami dalykai. Ir yra su, čia vėlgi dėl rinkos susiskaldimo yra sudarim, sudaromos sutartys susijusios su, ter, su kūriniu taikymu tam tikrai teritorijai. Teritorinis išimtinumas e, yra svarbus aspektas šioje srityje. Muzikos srityje, kai jau, kur jau veikia daugia teritorinės licenzijos, e, fonografinio albumo gamybos išlaidos yra mažesnės negu filmo kūrimo išlaidos. Aišku, prie žinomiems e, kuriejams to, to, to fonograminio albumo arba garsinio albumo išleidimas gali kainuoti labai daug. Bet norėčiau paminėti štai pavyzdį. Prancūzijoje 710 tūkstančių eurų tai gali kainuoti už 52 minutės. Taigi 6-8 minučių serialas gali kainuoti 5 milijonus eurų. Tie 5 milijonai eurų susiję su filmų gamyba 70 procentų yra finansuojami e, filmo gamintojų ir bendragamintojų rėšomis. Ir aišku, bus keliami e, reikalavimai, kad atitiktų kultūrinės realijas toks filmas. Kai, jeigu kūrinį tektų eksportuoti, jeigu tas turinys turėtų patekti į visą vidaus rinką, tam reikės e, daugiau laiko, 3,8 procentai. Tiek sudaro e, užsienio dalyvavimas bendrame filmų kūrime. Aišku, prioritetinė tvarka e, atsižvelgiama į tas teritorijas, kurios domina kuriejus kultūrinė ir kalbinė prasme. Tai štai prašoma teritorinės, o nedaugia teritorinės licencijos. 4,8 milijonus eurų vidutiniškai kainuoja filmo pagaminimas. 28,8 procentai lėšų gamybai yra suteikiami gamintojo 22,5 procentų tai yra užsienio investavimas ir 24 procentai e, nacionaliniai filmo platintojai tokį biudžetą sumoka. Ir vėlgi, viskas paskui priklauso nuo filmo vertinimo. Viskas priklauso nuo to, kokią paklausą pademonstruos e, vartotojai. Ir aš galėčiau pasakyti, kad mane domina irgi, kaip vartotojai, tie filmai, kurie labiau atitinka mano kultūrinę aplinką ir įpročius. Taigi, vėlgi, žiūrima, kaip pavyksta amortizuoti tas investicijas. Matome, kad kuriejų ir investuotojų interesai vėlgi čia sutampa, jų atskirti neįmanoma, kad kūrinys galėtų būti visiems prieinamas, kad galėtų sėkmingai cirkuliuoti ir galėtų būti eksploatuojamas. Bet prie to dar grįšime. Penktasis konstatuotinas dalykas yra štai koks. Nu, atsižvelgia kultūrinį specifiškumą. E, e, bet čia svarbu paminėti dar vieną faktorių. Vidaus rinkoje nėra paneuropinio platintojo. Kodėl? Todėl, kad nėra jokio tokio, kuris galėtų nupirkti visai Europai audiovizualinius kūrinius. Vieninteliai globalūs veikėjai yra GAFA, Google, Amazon, Facebook ir, ir panašus dariniai. Jie turi reikiamas lėšas tam. Europos gamintojai galiausiai po truputėlį, ir tai jau vyksta, e, Prancūzijoje tokių pavyzdžių yra, e, skūrėsi filmų gamybos grupė. Jie kūrėjams sutikus, leidžiasi kurti tokias programas, kurios, kuriams yra numatyta tarptautinė ateitis ir jas perka tie tarptautiniai veikėjai. Ir čia iškyla naujas iššūkis – tarifų politika. Matome, kad visos tos organizacijos, kurių teritorialumas priklauso nuo ekonominių dalykų, o ne nuo autorių teisių, nes – E, nieks netrukdo, kaip jau sakiau, užduoti e, daugia teritorinių licenzijų. E, bet egzistuoja toks kultūrinis specifiškumas, kuris atspindi Europos turtingumą ir paneuropiniai veikėjai neturi galimybės finansuoti tų licenzijų. Galbūt reikėtų pasižiūrėti, ar galima būtų numatyti kokias nors išimtis kad vartotojų labui būtų galimybė grupuotis tiems transliuotojams, kad būtų galima problemas čia išspręsti. Šiaip ar taip, ši situacija nėra autorių teisės ryties problema, bet ekonominė problema. Ir čia taip pat įtakos turi ir kiti faktoriai. Dar norėčiau pateikti pavyzdį. Aš spaudoje skaičiau apie tai, kad Netflix sudaro 48, turi 48,35 milijonus abonentų pasaulyje. 330 e, tūkstančių e, turi abonentų SWOT platformą ar kanalas e, prancūzų kanal Play. Tad apie kokią konkurenciją čia galime kalbėti. Na ir paskutinis dalykas, kur tenka konstatuoti, nereikia painioti prieinamumo perkeliamumo ir saveikumo savokų. Galėčiau sakyti, kad viskas visur ir visame kame turi turėti prieigą. Visi turi turėti prieigą prie kūrinio, e, teisių turėtojai, e, visi nori, kad visi turėtų prieigą prie jų kūrinių. Tai priklauso irgi nuo ekonominių, nei nuo juridinių dalykų, kai dėl perkeliamumo matėme, kad teksto keisti nereikia. Turime labai pozityvų pavyzdį yra sudarytos grupės License for Europe, kur buvo prisimti įsipareigojimai, kad teisų turėtojai galėtų bendradarbiauti ir kad galėtų būti pagerinta kūrinių perkeliamumo padėtis vidaus rinkoje. Na, o saveikumas, juk žinote, priklauso nuo pramonės veikėjų. Ir čia dar daug kas keičiasi ir klostosi. Tai štai tiek būtų kalbant apie tą pirmą iššūkį. Reikėtų atsiminti, kad autorių teisės daugia teritorijoms licencijoms nėra jokia kliūtis ir dėl autorių teisių nekyla jokių problemų, kurios patiria vartotojai. Mes visi esam vartotojai, norime matyti viską, visur, veltui arba kuo pigiau. E, tačiau autorių teisių gynimas yra svarbus reikalas, negalima jų palikti reikimo valiai. E, na, o dabar Dar norėčiau pridurti, kad autorių teisės turi uh, būti gerbiamos. Gamybos uh, srityje irgi nuostatus reikmus egzistuoja. Kai dėl teisių galiojimo egzistuoja nevienodas traktavimas tarp uh, muzikantų, atlikėjų ir menininkų ir audiovizualinio sektoriaus atlikėjų menininkų. Europos komisija E, savo direktyvoje buvo įsipareigojusi atlikti 12 e, metų sausį poveikio įvertinimą ir aš manau, kad reikėtų užbaigti nagrinėti šį klausimą, reikėtų, kad ta poveikio analizė būtų atlikta ir kad autorių teisių saugojimo laikotarpio prailginimas – turėtų tą privalumą, kad teisės būtų lengv... kolektyvinio valdymo įmonėms būtų lengviau tas teisės identifikuoti, jas valdyti. Kai dėl išimčių, manau, kad jų neturėtų daugėti iki galo, 29 direktyvoje yra pasakyta, kad e, subsidiarumo principas yra svarbus, e, valstybės narės turi daug laisvės šioje srityje ir dabar norėčiau tarti keletą žodžių dėl atlyginimo aspekto. Kaip atlyginti artistams, menininkams, tai yra svarbus klausimas. Atsiranda vis naujų veikėjų skaitmeninėje rinkoje ir menininkai, e, kurie norėtų gauti papildomą atlygį už kurį naudojimą skaitmeninėje erdvėje. Tai iš, kur, iš tikrųjų yra pelnytas prašymas, jeigu audiovizualinis ar muzikinis kūrinys yra eksploatuojamos, e, negaunant atlikėjų, kurie už tai atlyginimo, tai nėra teisinga. E, labai stiprus poreikis jaučiamas iš menininkų ir kuriejų pusės gauti tą papildomą atlyginimą, kuris būtų pagristas tuo, kas vadinama remuneration right, teisė į atlyginimą. Tai e, būtų galimybė gauti papildomą atlyginimą, kuris yra numatytas sutartyje, tai priklausytų, tas atlyginimas priklausytų nuo to, kaip plačiai kūrinys eksploatuojamas. E, Europos organizacija, kuri subūrė e, atlikėjų, atlikėjų organizacijas. Tos trys svarbios organizacijos, kurios atsovauja e, kuriems EPO Artis ir kitos, e, pasisako už tai, kad tos teisės turėtų būti nepanaikinamos, kad jos turėtų būti privalomos kolektyviniam valdymui ir kad būtų remiamasi 98 metų šimtąją direktyva, kur yra numatytas autorių teisės nepanaikinimas pobūdis ir prieiga prie jo. Tai yra ta direktyva, kuri tapo e, vėliau e, kita direktyva, 116, e, kur kalbama apie atlyginimą kuriejams ir atlikėjams, platintojai mokėtų ir eksploatuotojai mokėtų autoriams, ši, ši problema būtų sprendžiama kolektyvinio valdymo būdu, kad darybose nenukentėtų silpnesnė pusė šiuo atveju autoriai ir atlikėjai. Buvo pateiktas ir kitas siūlymas, kuris siūlomas autoriams, tai yra SACEM organizacijos e, požiūris. Jos atstovai pristatys šį, šį, šį, šį aspektą. Siūloma e, kompensuoti žalą, kurią patiria autoriai, negaudami atlyginimo už jų kūrinio eksploatavimą. Tai yra kitoks šiek tiek siūlymas, jis galėtų būti taikomas tiek muzikos, tiek audiovizualinėme sektorije. Būtent dėl to aš ir norėjau priminti tuos tris aspektus, tuos keturis tiksliau siūlymus, kurie čia yra svarbus. Ir norėčiau pasakyti, kad to siūlymo egzistuoja dvi svarbios ašys - papildomas atlyginimas autoriams ir, ir, ir kūrėjams. Viena iš svarbiausių yra ašių to siūlymo. Tai štai ši teisė į atlyginimą, kur yra numatyta, pareikalautų autorių teisų sutie nedidelės reformos. Ir kai dėl atlikėjų, jeigu labai plačiai interpretuotume 2006 metų 116 direktyvą, galėtume numatyti ir kitų nuostatų. 2006-116 direktyvoje yra kalbama apie e, objektų nuomą. E, kalbam apie 2012 metų laikotarpį, tuo tarpu, kai dar neegzistavo kai kurios nuostatos, apie kurias mes kalbame šiandien. Taigi, jeigu galėtume pritaikyti nematerialiems dalykams tas nuostatas, kurios numatytas 2006 metų direktyvoje ir pratesti tas nuostatas iki 2029, tai galėtų vykti įdomių pasikeitimų. Mano išvada yra šiaip ar taip, štai kokia autorių teisės nėra kliūtis prieigai prie kūrinių tarp valstybinių mastų tai nėra taip pat kliūtis patenkinti vartotojų poreikius. Priešingai egzistuoja sprendimų e, tam tikram ekonominiam kontekste. Nereikėtų palikti rinkos savireguliacijai, bent trumpuoju laikotarpiu, kad galėtume pamatyti, kaip veikia rinkos subjektai, kaip jie prisitaiko prie samos situacijos ir nereikėtų imtis viską judinti, viską purtyti, stengiantis įgyvendinti kažkokias teisės, nes to situacija taps tik dar trapesnė. Ačiū. Ačiū, madam. Uh... Dėkuoju, pane. Toliau kalbės Žanuel Tranka. Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique generalinis direktorius, prašom, žodis jums. Madame le Président, Monsieur le Président. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti jums už tai, kad surengėte šį klausimą ir norėčiau pabrėžti E, štai ką, pone bendra pirmininkė ką tik sakė, kad šiandien mes kalbame apie autorių teisų vystimas Europoje ir matome, kad tai turi daug bendro su kūrybinės pramonės plėtojimu Europoje. Savo pranešimą sutelksiu prie tų faktų ir kalbėsiu apie tos dalykus, kuriems galiu pritarti, uh, kur juos, juos, paminėjo, juos paminėjo ponas Dubuš. Ir norėčiau kalbėti remdamasis faktais. Ir dabar perėsiu prie prancūzų kalbos, kadangi jau kalbame apie kultūrą, prancūzų tam yra labai tinkama kalba. Norėčiau užsakyti nedidelį įvadinį komentarą. Čia mes kalbame apie autorių teisės. E, mes kalbame apie autorių teisės ir kuriejų teisės. Kaip žinia, 26 iš 28 valstybių narių taiko autoriaus, autorių teisės, o dvi ta, taiko copyright aplinkos taisyklės. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Mes turime pasirinkti tinkamą savokas ir vartoti copyright ir authors right, abi šias savokas. Kadangi kalbame apie faktus, matote, kaip įsigali blogi įpročiai. Norėčiau paminėti štai ką. Norėčiau paminėti šiek tiek skirtingą ekonominį modelį, tai yra kolektyvinis teisų valdymas, kuris yra vienas iš Europos ekonominio modelio elementų taikomas kūrybinės pramonės rytyje. Kaip sakė ponas Kečmer savo įvadinėme pasisakymė, vienas iš svarbiausių sunkumų, su kuriais tenka susiturti, yra labai bendras informacijos trūkumas. Mes ir patys nežinome pakankamai savo ekonominių modelių kultūros sektoriaus. Ir jums leidus norėčiau pateikti keletą elementų. Štai iš, šios, e, iš tos skaidruolės norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Tokia įmonė kaip SACEM, kuri yra sena struktūra sukurta 1851 metais, tai yra nepelnų siekianti organizacija ir mes sacem plėtoja socialinę ekonomiką ir 10 procentų ES įmonių taiko būtent šį modelį. Tas modelis yra labai svarbus ir, kaip sakė Europos komisija ir parlamentas savo dokumentuose, kur visuomeniai nurodoma socialinės ekonominės svarba, norėčiau pasakyti štai ką. Socialinės ekonominės įmonėms yra būdingas e, asmeninis įsitraukimas, jos narių įsitraukimas į įmonės valdymą ir e, pelno nesiekimas. E, aš vadovauju būtent tokia įmonė, man tenka ši garbė. SACEM valdyba yra sudaryta iš autorių ir kompozitorių, e, iš kūrėjų, Du trečdaliai yra tokių narių ir taip pat e, įeina trečdalis e, įmonių vadovų, kurie atsakingi už kūrinių platinimą. Tai štai, tai yra ta organizacija, kurioje vadovauja jos nariai. Kai kalbam apie kolektyvinį valdymą ar kitus abstrakčius dalykus, turėtume neužmiršti tos socialinės ekonominės realybės, nes mūsų įmonės uh, ko gero yra labai svarbios kūrybinės rytyje Europoje. Ir tas modelis yra iš tikrųjų pasiteisinęs. Kitas dalykas, kurį norėčiau Jums pasakyti, tokia įmonė kaip SACEM ir ne viena yra ta įmonė, kur jis sulaukia 4000 naujų narių kasmet. Dešimt tokių buvo kasdien 2010 metais, kai prisijungėt prie tokios organizacijos kaip SACEM įgyjai balso teisė, kai prisijungėt prie tokios organizacijos kaip Mūsiškė, galima naudotis kūrybinių komentarų teisę, jeigu norma pateikti savo kūrinius veltui naudoti internete. SACEM tai veikia. Po to 2012 metais 155 e, tūkstančiai kūrinių buvo mūsų narių internete e, įdedami kasmet. Apie 500 jų pateikiami Creative Commons pagrindu. Kodėl? Todėl, kad 2014 metais kūrėjai turi gyventi iš savo kūrinio tam, kad galėtų išlaikyti save ir kad galėtų gyvuoti tas ekonominis modelis. E, tuo būdu galima universaliai skleisti kūrinius, tai yra naudinga autoriams, tai yra didžiulė pažanga ir tuo pat metu 2014 metais daugiau negu bet kada anksčiau reikia kelti klausimą, kaip atlyginti kuriejams už jų kūrinius. Tad tai turi būti vienas iš svarbiausių klausimų, prie kurio susitelks ir jūsų parlamentas. Trečias dalykas, kurį norėčiau pateikti. Tokia e, bendrovė kaip mūsų pernai išdalijo daugiau nei milijardą eurų pajamų 300 tūkstančių kūrėjų ir platintojų visame pasaulyje. Taigi mūsų, tai yra mūsų dažnai pačių organizacijos nariai ir kaip žinia, šio, šiokio pavučio įmonės yra abipusiai atstovaujamos ir veikia labai efektyviai, e, kaip pavyzdžiui, roamingo e, srityje, kalbant apie mobiliuosius telefonus. Taigi kiekvienas e, kuriejas gali matyti, kad jų kurniai platinami, kad licencijas gauti nėra sunku. Trečias dalykas tai yra pasaulinė sistema ir norėčiau paminėti dar vieną labai svarbų dalyką. Tai yra ta sistema, kuri yra skaidri, efektyviai veikianti. Tai yra ta sistema, kur yra solidari autorių e, vis bendrovėje, visuomenėje, kai aš deruosi dėl repertuaro, kaip koks nors kooperatyvo vadovas, aš su Netflix deruosi, su YouTube ir panašiai. Jų apyvartos dalis tenka ir mūsų nariams. Ir aš tai, aš taikau tuos tarifus ir mažiausiems iš mūsų uh, kuriejų, kurie gali gyventi iš savo kūrybos tuo būdu, nes jie gauna papildomos pajamos. Mes turime pernai priimtų 4000 naujų narių ir didžiausia dalis, mes žinome, kad ne, kūryba nebus jiems pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Tačiau jūsų parlamentas turėtų nuolatos atsiminti ir kelti tą klausimą, kaip turėtų veikti toks efektyvus ekonominis modelis, kuris Europoje suteikė galimybę daugiau negu dviems milijonams autorių padėti išgyventi iš savo kūrybos, kad ir kukliai, tačiau tai yra teisė, kurios e, testinumas turi, turi būti užtikrintas. O dabar perėsiu prie mūsų sektoriaus labai, labiau ekonominės apžvalgos. Jeigu paimtume kultūros ir kūrybos pramonę, Cultural Creative Industry, kaip tai apibrėžia Europos komisija, pamatytume štai ką. Prancūzijoje praeisiais metais buvo atlikta studija ir pateiksiu jos keletą skaičių. E, panaši studija netrukus jums bus pateikta po trijų savaičių, gruodžio antrą dieną. Ir iš jos taip pat pateiksiu keletą skaičių, tai leidžia įvertinti šio sektoriaus e, svarbą ekonomikos rytyje. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad jūsų vykdomas darbas ateitie visi sprendimai, kuriuos priimsite, turės tiesioginį neigiamą ar teigiamą poveikį šio sektoriaus finansavimui. Pirmasis dalykas yra štai, koks šiame sektoriuje vyrauja didelė įvairovė. Ir e, ar, ar grafikė plastik, tai, apima, tai yra ta bendra, kuri apima pačias įvairiausias menus rytis. Kai kurie veikiai yra labiau koncentruavę savo veiklą, kitos pramonės ir šakos yra paskleistos plačiau. Jeigu paimtumėte, pavyzdžiui, prancūzijos rinkos pavyzdį, pamatytumėt, kad tas sektorius yra trečiasis sektorius pagal darbo vietų kūrimą, tai yra daugiau vertės sukūrentis e, sektorius negu gynybos pramonė, prabangos sritis ar automobilių pramonė. E, tai yra tas sektorius, kurio ypatumas yra e, kurti tokias darbo vietas, kurie, kurios yra delokalizuojamos, jų iškelt neįmanoma. Taigi E, kai ketvirtis jaunimo neturi darbo, klausimas, kurį reikėtų kelti Europos komisijai ir prie kurio reikėtų ją sustelti, reikėtų ko gero kelti klausimą, kaip kurti darbo vietas kūrybos sektoriau, ne kaip darbo vietas kurti kitur, iš kurios galbūt delokalizuojamas. Žvelgiant į šį sektorių, matome, kad vyrauja didžiulė modelių įvairovė. Kai kurie modeliai yra privatus, siekiantis pelnus, kiti privatus nesiekiantis pelnų, pavyzdžiui, kaip mūsų bendrovė. Ir trečias tipas yra valstybinio finansavimo įmonės. Na ir galiausiai egzistuoja tokių modelių Europoje, kurie užsieima švietimu ar sveikatos reikalais. Ir čia matome, kad veikia ir privatus, ir valstybiniai veikėjai. Ir dar vienas dalykas, studija, kurią netrukus gausite, rodo, kad tai yra ekonomikos augimą užtikrinantis sektoriai. Juk key finding, ar svarbiausias dalykas šioje studijoje, yra, ir tai yra nepriklausoma studija, paskelbta konkurso būdu ir atlikta nepriklaus, nepriklausomo kabineto, kad nekiltų jokių ginčių. Norėčiau pasakyti, kad tai yra konservatyvus modelis, nes yra vertinama tik apyvarta, net vertinama pridėtinė vertė. Nes kartais, kai vertinama pridėtinė vertė, vertinami pernelyg plačiai ekonominiai dalykai. O čia matome, kad vertinama tik apyvarta, kuriejų buvo įvertinta. Muzikos instrumentų pasiekiama apyvarta buvo įvertinta muzikos švietimo apyvarta, diskų leidybos apyvarta ir festivalių e, viešų ar, ar privačių apyvartą. Tai štai, kas padėjo vertinti šio sektoriaus vertę. Ir norėčiau pasakyti štai ką. E, šioje studijoje įdomus dalykas yra štai koks. Jeigu būtumėt blogiausią krizės laikotarpį 2008-2012 metus, pamatytume, kad užimtumo e, užimtumo vystimas įsiekia 0,2 procento per metus, o kūrybinės pramonės rytyje 2008-2012 metais e, buvo sukurta 0,7 procentai darbo vietų per metus. Tai štai pirmas įdomus dalykas. Kitas dalykas. Studija, kurią netrukus e, autoriai viešai paskelbs, patvirtins tuos statistinius duomenis, kuriuos atspindi Prancūzija, viena iš 28 valstybių narių. Kūrybinė pramonė yra trečiasis sektorius, kuriantis darbo vietas po turizmo ir statybos sektoriaus. Taigi vėlgi kyla klausimas, kai kalbama apie autorių teisių vystimasi Europoje. Iš tikrųjų, tie techniniai dalykai, kurie buvo keliami iki šiol, nėra kokie nors nereikšmingi. Jūsų parlamentas nekarta E, dirbo prie šių klausimų per pastaruosius penkerius metus. Tačiau visa tai dažnai yra detalių klausimai, ne fundamentalūs klausimai. Fundamentalūs klausimai yra štai kokie, kaip remiantis turimų pagrindų, autorių teisių ir gratutinių teisių pagrindų išlaikyti svarbiausius aspektus, kaip vystyti šį sektorių. Ar yra šansų, kad po penkių metų, kai baigsis jūsų kadencija, kūrybos pramonė, pramonė dirbs nebe, nebe 7 milijonų, jau 10 milijonų darbuotojų. Gal, gal. Labai aktyviai veikia lobistai pastaraisiais metais. Jie jums siūlo nulatos e, mažinti autorių teisų apsaugą. Ar tie lobistai ir kurie vis dauguma veikia ne Europoje, ar jie gali sukurti Europoje milijonus darbo vietų? Štai kokį klausimą reikia iškelti. Skaitant ir tas rytis, kur jūsų parlamentas turės pasiūlyti naujų sprendimų. E, savo pasisakymo antrojo dalyje apie tai ir kalbėsiu. Norėčiau pasakyti štai ką. Čia jūs turite ekrane šios studijos rezumė, netrukus bus paskelbta ši studija viešai bus pateikta parlamentui, e, jūsų abie, abiems komitetams ir prieš pereidamas prie labiau teisinės analizės. Norėčiau baigti pirmąją savo pasisakymo dalį pasakydamas štai ką. Šis sektorius yra tam tikra ekosistema ir labai nuosekli ekosistema. Viešas ir privatus finansavimas šioje srityje veikia papildydamas vienas kitą. Ir trečias dalykas, kuris atsispindi toje studijoje, yra štai koks. Kultūros ir kūrybinės pramonės sektorius sudaro visos pramonės e, apskritai apie, ekonomikos sektorius apskritai apie 10 procentų. Taigi, e, reguliavimas čia yra svarbus dalykas. Tai gali būtų, būti ir tiek fiskalinis Nes, pavyzdžiui, kalbėti apie knygos kainą yra tas dalykas, kuri, ta praktika, kuri buvo pasimta iš Ispanijos. Ir tas reguliavimas turėtų būti modernus ir gebantis prisitaikyti prie vartotojų poreikių. Paimkime privačios kopijos pavyzdį, tai yra Vokietijos išradimas. Ir kopija privačiam naudojimui yra tas dalykas, kuris veikia daugiau negu 50 pasaulio šalių. Tai yra pirmas finansavimo šaltinis gretutinėms ir, ir autorių teisėms ir, ir Alžyrė, ir Burkinoj Faso. Na ir galiausiai tai yra ta sistema, kuri yra labai sąžininga, vertinga, nes jinai padeda e, pajusti tą vertę e, ir padeda autoriams gauti e, daugiau lėšų. E, Apple pinigai yra gaunami ne iš interneto, o iš to, kad parduodami kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, už kuriuos mes mokame labai brangiai. Aš pats esu buvęs Prancūzijos vieno iš svarbiausių mobiliaus telefono, mobiliojo ryšio įmonės, uh, um, esu dirbęs joje, esu uh, susipažinęs su šiuo sektoriumi, kai aš buvau generalinis direktorius Orange Prancūzijoje prieš septynis metus, mes parduodame 6 milijonus telefonų per metus tokio telefono mes nebūtumėm parduo už 800 eurų, nes jūsų veikna yra 40 eurų. Ir todėl, kad, pavyzdžiui, jo ekranas sus, sus, suskaldytas dėl to, kad jis per nelik didelis ir taip toliau, ir, ir kadangi jis yra pakankamai vidutinis, kodėl e, aš, būdamas vartotoju, esu laimingas, kai galiu sumokėti 15 kartų daugiau už tokį telefoną. Kodėl? Todėl, kaip sakė Jean-Michel Jarre, autorių teisės pasaulinės organizacijos uh, prezidentas. Svarbiausia, jog esame mes. Kodėl mes sutinkame mokėti tai brangiai už tą įrangą? Todėl, kad randame daugybę kūrybinių uh, iniciatyvų ir, ir, ir variantų tame renginyje. E, džiaugiuosi tuo pranešimu, kurį rengia Europos parlamentas šiuo klausimu. Džiaugiuosi Luksemburgo bendrijų teismų sprendimu, kuri, e, kuri tas sprendimas, to sprendimu buvo nuteista Amazon ir išteisinta Austrija. Taigi harmonizuoti turime, e, remdamiesi aukščiausiais standartais, kaip Mateo Renzi, Italijos premjeras, e, sakė, jis e, pasakė, kad turi būti apmokestinami e, planšetiniai kompiuteriai. Ir remkime Vokietijos patirtimi, e, nes tokios priemonės nepažeis nieko, nes Europos darbo vietos nenukentės, bet kokiu atveju Europoje šie įrenginiai negaminami. O kai dėl vartotojų, Tai mūsų bičiuliai italai ir ispanai parodė, kad tose šalyse, kur ne, nėra numatyta privačios kopijos apsaugos taisyklė, ten ta įranga parduodama brangiau. Tai štai. Ir norėčiau užbaigti bendrą šitą komentarą pasakydamas štai ką. Noriu parodyti šią skaidruolę, jūs turite popierinę dokumento versiją. Čia yra išdėstyti įvairiausi modeliai mūsų įmonių. Ir norėčiau pabrėžti štai ką. E, vertybių perdavimas yra realybė. Mes e, licencijų būdu tas, tą vertę, ta, ta, tas vertybės sugebėjome apsaugoti. Ir direktyvoje prekyb, e, e, elektroninės prekybos daugelis dalykų yra numatyta. Komisaras pats, regis, iškėlė vieną iš svarbiausių klausimų ir jūsų parlamentas, ko gero, imsis nagrinėti šios svarbius klausimus. Vokietija vėlgi parodė kelią kaip reikėtų tvarkyti su Google, tai ko gero irgi padėtų užtikrinti vertybių perdavimą. Ir čia norėčiau pateikti štai dar kokį samprotavimą, remintis Prancūzijos pavyzdžių. Ka, kas yra digital will, skaitmeninė valia, jeigu paimtumėm skaitmeninės pramonės sektoriaus apyvartos skaičius, turėtume kelt klausimą, kiek prisideda šios įmonės prie kultūros sektoriaus finansavimo, kuriami tinklai, kuriamos įvairios priemonės ir interneto paslaugos. Ir štai matote įvairius subjektus, juos matome veikiančius skirtingose srityse. Be dizer ir kitų matome, kad e, tie aparatai vadinamieji daugiausiai yra gaminami ne Europoje Tad jeigu paimtumėte prancūzijos rinkos pavyzdį, pamatytumėte, kad apyvarta 2012 metais siekia 49 milijardus eurų. Jeigu pasižiūrėtumėte į tą žalę dalį, pamatytumėte, kad tos sistemos, kurios yra reguliavimo sistemos, e, autorių teisių apmokėjimų užsimančios. E, Europos komisija patvirtina tokią sistemą 33 milijardai eurų siekia apyvarta, 600 milijonų yra sumokėta autorių teisų mokesčių. Jeigu paimtumėte aparatus, devices, pamatytumėt, kad apyvarta siekia 13 milijardų ir jie visi gaminami Europoje. 30 e, milijonų eurų siekia atskirų kopijų gamybą ir pamatytumėte, kad 230 milijonų iš 30, nuo 30 milijardų apyvartos yra sumokėta už privačių kopijų naudojimą. Taigi matome, kad apyvarta jų nemaži ir čia Briuselėje kai kurie veikėjai bando aiškinti, kad jeigu galėtume Europos autorių teisų apsaugos priemonės sumažinti, tai jiems pavyktų sukurti neva daugiau vertės. Bet apie kokią vertę mes kalbame, ypač kai matome, kad ta vertė e, perkeliama iš ES kitur ir kai ji net neš Europoje jokios naudos, kad dėl interneto paslaugų mes galėtume išduoti licencijas. Tačiau 2000 metų direktyvoje yra numatyta tokia galimybė. E, pažvelkite štai tą tamsią spaudą nuspalvintą dalį. E, ir daug kas paaiškės. Štai autorių teisų organizacijoje SACEM mes pateikėme siūlymą, kuris bus pateiktas oficialiai artimiausių metų ES teisės aktų kuriems. Mes jį pavadinome interneto e, tarpininkų e, kūrybinis indėlis. Ir norėtume pasižiūrėti, čia norėtume pasiūlyti, kaip apimti visą kultūros ir kūrybinį sektorių. Tai reiškia, kad turėtų e, pertvarkomas, pertvarkoma autorių teisų sritis. Ir čia apie teisinius tos aspektus nebekalbėsiu, tiesiog norėčiau priminti, kokias problemas kelia 2000 metų direktyva. Aš dirbau su Martina Prats, kuri rengė tą direktyvą. Ir tuo metu mes nežinojome, kas iš tikrųjų įvyks. Ir antra, Europa buvo pirmoji rinka, arba didžiausia rinka, kur buvo parduodama daugiausia e, mobiliųjų telefonų ir jų gaminama. Ir dabar matome, kad gamintojų nebėra. Nei Ericsson, nei Siemens nebegaminame Europoje. Tačiau turime pramonę, kūrybinę pramonę, kuri yra pakankamai stipri ir čia ES teisės aktų kuriejai turėtų priimti reikiamus sprendimus. Ir reikėtų nepamiršti tų dviejų dalykų, kurie yra labai svarbus - apsaugoti autorius ir antra - sustiprinti reguliavimo lygį, kad jis taptų efektyvesnis. Dėkoju. For... Dėkoju už labai įdomias pastabas. Paskutinis prelegentas Šiandien yra profesorius Malte Štyper, jis yra civilinės, intelektinės nusavybės ir konkurencijos teisės katedros vedėjas Martin Luther universitete ir taip pat ekspertų komiteto autorių teisių ir leidybos teisių klausimais Vokietijoje narys. Profesoriu kitos 20 minučių skiriamas jums. Dėkuoju ponė Svoboda, ponė Kosta už tai, kad surengėte viešus klausimus šiais svarbiais klausimais. Anksti teisėkuros proceso pradžioje aš pasinaudosiu galimybę kalbėti savo kalbą. Ponas Dobušas mums papasakojo apie komisijos ataskaitą ir apie viešasias konsultacijas, kurios įvyko ir paminėjo, kad maždaug iš dešimties tūkstančių sulauktų atsakymų e, labai didelė dalis e, buvo gauta iš galutinių vartotojų. Tad e, tai labai gerai e, demonstruoja, e, kiek daug galtiniai vartotojai autorių teisės rytyje lemia. Analoginėme pasaulyje tie galtiniai vartotojai nebuvo tiek svarbus. Ar žiūrint filmą, ar klausantis įrašų, E, atlygis už tą produktą eidavo ne per galtinius vartotojus, bet e, per tuos žmonės, kurie buvo tarpininkai, leidėjai ar platintojai. Tad, kai žiūrime į autorių teisės ES lygių, tai jos buvo uh, priderintos, kad galima būtų pradėti galvoti apie darbų kopijavimą ir jų sklaidą. Bet skaitmeninėme pasaulyje e, reikalai pasikeitė. Galutinis vartotojas, kuris anksčiau vien tik tai džiaugdavosi tuo kūriniu, dabar tampa jo aktyviu vartotoju ir netgi pats gali kopijuoti. Jeigu kažką persikelite muziką, į savo iPhone ar į iPadą, jums tenka atlikti tam tikras techninės procedūras, kurios pagal įstatymus e, galėtų būti suprantamos kaip autorių teisių įstatymai. Taigi e, privatus e, aktyvus tų darbų panaudojimas ištrynė skirtumą tarp uh, viešo ir privataus, ypač kai kalbama apie web 2.0. Ir kai mes kalbame apie internetą, tai reiškia, kad pateikėjai gali pasislėpti tam tikrose vietose, kur jų neįmanoma priversti laikytis įstatymų. Praeitie e, reaguojama buvo bandant padidinti draudimų skaičių, bet e, suinteresuotiems asmenijams tai nelabai padėjo. Panas Dobušas minėjo, kad jų situacijos tai nelabai pakeitė. Ir galų gale tai privedė prie hipertrofuotų apsaugos teisių. Tos esės buvo pernelyg daug. E, saugomos ir tai sukėlė e, tam tikrą grėsmę pačiam autorių teisių egzistavimui. Moderniosios autorių teisės e, privalo padėti laisvai prieiti plačiai publikai prie tų kūrinių, atsižvelgti į autorių ir jų teisės ir jas užtikrinti. Ir e, informacinės visuomenės e, elgesys e, turi atnešti tam tikrų pasiekmių ir autorių teisų apsauga e, turi būti užtikrinta, tuo pat metu užtikrinant, kad žmonės gautų atlygį už savo kūrinius. Taigi reikia atsižvelgti ir į galutinių vartotojų, ir į autorių bei atlikėjų teisės, kad galima būtų užtikrinti, jog procesas tobulės. Aš norėčiau į tą dalyką pažvelgti pasiaiškindamas e, tris klausimus. Visų pirma, kas yra saugojimo ir apsaugos objektas, toliau e, kokia yra prieptis e, tos apsaugos, kokie gali būti draudimai ir galiausiai kokių reikėtų imtis taisyklių ar metodų sąjungos lygių. Visų pirma, koks yra įvairių darbų apsaugos objektas. E, kaip ten bebūtų, galiausiai vis tiek e, viskas susiveda į darbą. Jeigu pažvelgsite į apibrieštis, e, tai pamatysite, kad to darbo apibrieštis labai skirtinga, skirtingais atvejais. Ir jeigu norime užbaigti vieningą rinką tiems produktams, To negalėsime padaryti, jeigu e, atskaitos taškų laikysime 28 skirtingus egzistuojančius režimus. Tad pirmoji problema, kurią reikėtų išspręsti, yra sustarti, kas yra darbas, ką mes bandome apsaugoti. Įdomu, kad dabartinės direktyvos autorių teisių neapibrėžia. Viskas yra suvedama į produktų duomenų bazės, fotografijas, o juk mes iš tikrųjų nenorime, kad būtų tokia autorių teisų aps, apsaugot apsaugota, apsaugoto darbo apibrieštis. Kitiems darbams - muzikai, filmams, rašytiniams darbams mums reikia konkrečių taisyklių. Europos Teisingumo teismas, nagrinėdamas um, dabartinės fotografijos, kompiuterių programų apsaugos taisyklės, ekstrapoliavo a, savo nutartyje, kad a, e, būtinai turi būti e, nuosavas e, intelektinis kūrybos aspektas. Taigi aš manau, kad visi suinteresuotojai, e, tiek vartotojai, tiek autoriai privalo žinoti, o kur yra ta intelektinės kūrybos riba. Ir tą ribą reikia nustatyti tinkamame lygyje. Ne, E, neturėtų tai būti turinys, kurią apsprendžia galtinis vartotojas. E, e, ne viską reikėtų autorių teisėmis saugoti, tam tikrų įgūdžių panaudojimas nenusipelno, pavyzdžiui, apsaugos pagal autorių teisės, kaip anksčiau, kad buvo Junktinėje karalystėje. Reikia užtikrinti apsaugą tiems žmonėms, kurie kūrybiškai yra uh, aktyvus, kurie iš tikrųjų yra kūrėjai. Ir būtent e, tai užtikrina teisingumo teismas. E, techninis e, kūrybos apibrėžimas galbūt čia nėra būtinas. Reikia kad tie, kurie apdoroja ar, ar, ar skleidžia informaciją, e, turėtų galimybę konkuruoti. E, reikia atsižvelgti į tai, kokia forma ta informacija yra teigiama. Jeigu ji pakankamai kūrybiška, ją reikia saugoti e, autorių teisų įstatymais. Jeigu ne, tai ne. Tad e, nerelinki, e, e, nereikalingi barjerai. E, E, turėtų būti pašalinti ir duomenys, kurie nesaugomi autorinių teisų, turėtų būti laisvai prieinami. Dabar, e, kalbant apie autorių teisų apsaugą, kai kalbam apie atlikėjus, e, garso įrašų producerius, turime suprasti, kad yra žmonės, kurių teisės reikia griežtai saugoti, bet reikėtų palikti e, galimybę taip pat ir keisti sistemas. E, mes e, turime pavyzdžių, tokių kaip Google paieškos platformas, kai jie renka informaciją iš spaudos, neprašydami uh, E, leidimo. E, Ispanija nuo kitų metų e, irgi ketina įsivesti tokią sistemą. Nuo kitų metų pradžios jį turėtų pradėti veikti. Čia reikia atsižvelgti į konkretaus paieškos, e, konkrečios paieškos e, platformos e, veikimą, bet nebūtinai Europos lygių reikėtų tuos dalykus reglamentuoti. Jeigu važiuoksime į europinę darbo apibriešti, tai turime taip pat turėti galvoje, kad kai kalbame apie bet kokį kūrinį, tai jisai remiasi ir yra susijęs su ankstesniais jeigu e, kūrybinis indėlis kyla iš ankstesnio kūrinio, tai įstatymė nėra konkrečiai aprašyta. Ir e, reikia patobulinti, kaip techniškai e, galima būtų ankstesnį kūrinį apibrėžti, tokius kaip remixai, mešapai, E, galėtų prisidėti prie šios sistemos patobulinimo. E, ir e, bandymas tuos dalykus geriau apibrėžti nereiškia, kad yra užsipuolama autorių teisų sistema, jeigu pirminiai vartotojai nepajunta poveikio ir tai nedaroma komerciniu, komerciniu mastu. Visą tai ats, atsispindi žaliojoje knygoje, kuri buvo parengta 2008 metais. E, e, toks perdirbimas, e, toks e, egzistuojančių darbų keitimas be abejo turėtų kažkokiu lygiu būti taip pat saugojamas kaip ir kitas autorių teisėmis apsaugomas darbas su salga, kad į tą procesą bus įvestas pakankamai didelis kūrybiškumo aspektas. Šia prasme egzistuoja spraga, kurią reikia užpildyti. Mažiau yra daugiau. E, šitą principą galima būtų e, taikyti ir taikymo sričiai, kalbant apie autorių teisų apsaugą. E, ar galima būtų be e, kurėjo leidimo panaudoti kūrinį ir kiek tai galima būtų daroma. E, E, reikia iš naujo peržiūrėti į e, tuos barjerus, kurie jau egzistuoja, tokių darbų panaudojimui, e, reikia galvoti, kiek e, galima kūrinius panaudoti privačiam vartojimui, apie tai jau kalbėjo kiti prelegentai. Jeigu vartotojas gali panaudoti darbą be iš ankstinio leidimo, tai yra įmanoma Tik tai jeigu iš vienos pusės apžvelgsite apsaugos ar draudimų lygį ir iš kitos pusės e, į kliūtis, kurios iškyla tam draudimui įgyvendinti. Taigi, kai kalbam apie draudimo teisės, e, jas reikėtų derinti informacinės visuomenės direktyvoje, bet toli gražu ne visada taip yra. Mes e, turime internete pakankamai pakankamai didelį techninį saugojimo, duomenų saugojimo paketą ir galbūt ateityje e, matysime, kad Marakešo sustarimas e, pradės būti taikomas ir kad atsiras e, tam tikras papildomas barjeras, e, kuris turėtų apsaugoti mm, neįgalių e, silpnos regos asmenų interesus. Greta to yra ir e, galimybė panaudoti 20 laisvanoriškų priemonių. Jomis e, gali pasinaudoti valstybės narės. E, ir tie barjerai iš tikrųjų e, leidžia valstybėms narėms e, surinkti juos visus į vieną vietą ir padaryti tam tikrą atsvirą, e, atsvirą autorių, autorių teisėms. Europos Sąjungoje skirtingai, pavyzdžiui, traktuojama, e, kaip žiūrėti į parodijas. E, Prancūzija daugiau liberaliau į tai žiūri, Vokietija griežčiau, bet e, jeigu išreikšdami savo nuomonę jūs internete paskelbsite parodiją, tai kuriuose valstybėse narėse bus laikoma, kad jūs pažeidėte autorių teisės, o kitose, kad ne. Taigi e, yra labai dideli teisų apsaugos skirtumai. E, Visą tai reikia spręsti. Teisingumo teismas sako, kad reikia apibrėžti, kas yra parodija, bet jeigu pažvelgsite į kitas rytis, e, tai irgi pilno sprendimo nerasite, nes kai kuriuose valstybėse narėse yra įmanoma apskritai uždrausti parodiją. E, todėl e, yra tam tikros ribos e, valstybėms narėms taikyti ar netaikyti tam tikrus draudimus. Jų neturėtų būti, tuos dalykus reikėtų apjungti, suderinti, kad ir autorių ir vartotojų teisės būtų vienodai ginamos mes galbūt turėtume pagalvoti apie tarp tokio alternatyvaus, neprivalomo katalogo buvimą dabartinėje direktyvoje. E, tie dalykai nepakankamai, nepakankamai e, išdėstyti. E, pavyzdžiui, jeigu jūs ieškote vaizdų internete, e, E, tai e, be leidimo negalima skelbti netgi iš ankstinės reklamos, iš ankstinių vaizdų. E, todėl dabar tuos dalykus reikia spręsti. Lygiai tokių pro, pačių problemų iškyla, kai a, a, turime analoginius vartotojus, kuriuos, taip sakant, technologijos jau pralenkė. A, jeigu e, yra universitetų parengti e, paskaitų kursai e, ir jeigu jie atsiranda internete, negalite, negalite jau jais vartotis, bet kas popieriuje šiais laikais tokius dalykus daro? Niekas. Taigi senosiuose technologijose autorių teisės tarsi fosilizuojasi. E, Čia mums reikia naujų techniškai tinkamų sprendimų, kad e, fotomechaninis e, kopijavimas, e, reprodukavimas neįsitvirtintų, nes technologijos vis tiek anksčiau ir vėliau tą fotomechaninį kopijavimą pralenks. Yra taip pat ir kopijavimo privatiems tikslams e, problema. Vokietijoje apie tai labai daug kalbama. Ar tai galima išplėsti iki skaitmeninio kopijavimo? Jeigu ne, tai tada apskritai e, privatus kopijavimas tampa beprasmis. E, aišku, privatus kopijavimas be autoriaus leidimo turi būti įmanomas. E, skaitmeninėje erdvėje, bet su iš ankstinė sąlyga, kad autorius tada gauna tam tikrą atlygį ar per mokesčius, ar, e, ar e, kopijavimo įrangos apmokestinimą. E, bet tam reikia sukurti europinio lygio sąžiningo atlygio sistemą, kuri būtų vienodai taikoma visoje ES. E, dabartiniai situacijai, kai viskas daroma tarp vyriausybinių pagrindų e, internetinėje rinkoje, e, tie dalykai faktiškai negali veikti. Na ir pagaliau norėčiau pasakyti kai ką apie dabartinius įstatymus ir reglamentavimą. Galime kalbėti apie tam tikrą reglamentavimo tankį. Yra apie dešimt atskirų reglamentavimo aktų, jie yra pakankamai specifiniai, skirti e, reglamentuoti atskirus dalykus. Ir ES e, autorių teisė e, yra tiesiog fragmentuotas e, teisės aktų rinkinys. Ir e, komisija savo pasiūlymuose e, tarsi ir nesiūlo, kad e, čia ką nors ypatingai reikėtų keisti. E, viską sklandžiai galima atlikti, jeigu visi įstatymai remsis tuo pačiu turiniu, jeigu ir toliau žaisime su atskirais e, fragmentais. Prieštaramų neišspręsime, teisingumo teismas atskiruose bylose gali savo sprendimais kai ką taisyti. Ir, ir e, jie tai, e, jis gali tai daryti prieštarodamas uh, valstybių narių norui, bet tai gali užkirsti kelią konceptualiam požiūriui. Daug geriau būtų Europos lygmenių užtikrinti vieningą visą apimantį požiūrį, reikėtų sustarti dėl tam tikros derimo lygio ir geriausia būtų turėti ES autorių teisų apsaugos reglamentą bet atrodo, kad dabartinėje kadencijoje vargu ar pavyks to pasiekti. Kalbant apie Europos patentą, mes matome, kad po 50 metų jis vis dar neįsigaliojo. Bet kai kalbame apie autorių teisės Europos Sąjungoje, to nereikia užmiršti. Visa tai yra esmingai svarbu. Dėkui. Profesor. Ačiū profesoriau. Visi kalbėtojai laikėsi jiems jų pasisakymui skirto laiko ir dabar 20 minučių galime skirti klausimams ir atsakymams. Žinau, ponas, kad Marijų Pintų pirmasis užsirašė į norinčių užduoti klausimą sąrašą. Prašau kalbėti glaustai visų ir aš tuo tarpu užsirašysiu kitų norinčių pasisakyti pavardės. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu tikrai trumpai. Turiu du klausimus. Autorių teisės arba teisė reprodukuoti kūrinį tarsi atskirtina nuo autorių teisių. Uh, tai sieja su moralinė e, kūrinio tėvystė. Ir kalbame apie kokio nors kūrinio sukūrimą ir kaip mes su juo elgiamės kaip užtikriname, kad tas kūrinys būtų prieinamas visuomeniai. E, visi autoriai nori, kad jų kūrinius matytų, jų, juos, jų klausytųsi, domėtųsi. Tačiau kalbame apie privačią sritį, kartai, kur, prieiga, prie, prie kurios prieiga kartais būna sudėtinga. Todėl turime užtikrinti, pasirūpinti tų kūrinių sklaida, kad jie padėtų žmogui, gudyti žmogų. Meno kūriniai yra skirti e, visuomeniai bendruomenį. Todėl reikia sustiprinti autorių teisės, kad būtų galima kurti tuos kūrinius ir kad būtų galima e, jais gerėtis. Taigi kūrinio kūrinių platinimas ir galimybė visuomeniai su jais susipažinti yra svarbus klausimai, tai susiję taip pat ir su kūrinių pardavimu. Apie tai turime kalbėti Europinėje darbo tvarke. Ačiū už visas išvalgės prezentacijas. Norėčiau ypač pritarti siūlymui priminėti teisės aktus remiantis faktai surinkta konkrečia informacija. Būtent to mūsų komitetas ir siekia, kaip pranešė infosok direktyvos klausimų Noriu pasidžiaugti profesoriaus Dubušo pasisakymu ir padėkoti už tai, kad jis mums sutikė galimybę naudotis sukauptais duomenimis, sukaupta informacija šiuo klausimu. Kalbėdamas apie geresnį reglamentavimą, profesorius Štypė kalbėjo apie tai, kad e, reglamentavimas turėtų atlaikyti ir mm, laiko, tiekme laiko, kad Noriu paklausti, ką Jūs manote apie e, senaties termino įrašymą infosok direktyvoje, kad būtų galima geriau atsižvelgti technologijų pažangą. Profesorius Krečma kalbėjo apie nenaudojamus darbus, e, kurių atžvilgių neįmanoma gauti licenzijų. Kai kuriais atvejais taikomos labai griežtos apsaugos priemonės ir tai atsiliepia kultūros institucijų, muziejų ir bibliotekų darbui, galimybėms išsaugoti tuos darbus ateičiai. Ar jūs manote, kad autorių teisų įstatymuose pakankamai e, pripažįstamas tų institucijų vaidmuo ir to vaidmens svarba ateity, at, ateities išsaugo, tų, tų darbų išsaugojimui ateityje? Turiu klausimą profesoriui Dubuš. Noriu, pas, kad paklausti jūsų apie jūsų patirtį su išplėstinėmis susietomis licenzijomis, jos naudojamos Junktinėje karalystėje ir kai kuriuose Skandinavijos šalyse. Ar tos išplėtotos kolektyvinės licenzijos pr padėjo mm, už paskleisti menkiau prieinamus darbus, ar yra kažkokių kitų suvaržymų teisės, aktų, teisės aktuose. E, ir ar rekomenduojate šią priemonę ir ar manote, kad ES turėtų imtis veiksmų, e, užtikrindama, kad tie darbai būtų geriau prieinami bendroje vidaus rinkoje? Toliau, ponė Tripul. Turiu klausimą ponui Stypę ir ponui Tronk. E, jeigu nekalbėsime apie autorių teisų taikymą teritorijoje, kaip jūs suprantate tvarų finansavimą, kokius kitus sprendimus galėtume čia e, įtvirtinti. Pone Liugryp. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti kalbėtojams už jų pasisakymus, už tai, kad susipažindino mūsų savo viziją. E, buvo išsakyta daug svarbių žinių, kurių turime nepamiršti. Autorius yra kuriejas ir e, jo, už jo darbą turi būti tinkamai atlyginta. Tai taip pat autorių teisės taip pat galimybė užtikrinti kūrybinę, kūrybinę darbų vertę ir paveldo išsaugojimą Europoje. Taip pat E, tai svarbu skaitmeninėme amžiuje, tai susijęs su, su tam tikrais iššūkiais, ypač kalbant apie galimybę visuomenį susipažinti su didesniu darbu, darbų skaičiumi ir taip pat skatinti mūsų žemino kūrybinę gis, gislelę. Dabar norėčiau uh, perti prie savo klausimą. Aš suprantu, ką ponas Tron norėjo pasakyti, man buvo tikrai labai įdomus jo pasisakymas, jis kalbėjo apie kūrybinės pramonės, uh, ekonominį svorį, apie tos pramonės produkcijos pritaikymą, pridėtinę vertę. E, Jis citavo skaičius, taip pat e, netrukus pasirodys apžvalgos šią temą, e, e, kur pristatoma padėtis Europoje. Norėčiau nueiti šiek tiek toliau ir pratesti jo išsakytą mintį. Paprašyčiau patikslinti, jei įmanoma, ko, kokį pasiūlymą teiktų Gezak dėl papildomo to, tos pra, kultūros, Europos kultūros pramonės finansavimo. Norėčiau šiek tiek daugiau išgirsti apie šį pasiūlymą, kuris galėtų būti pristatytas. Ačiū, ponas Kosta. Thank you pasisakymuose buvo akcentuota, kad reikalinga įvairių susijusių veikėjų interesų pusiausvyra. Manau, kad ta pusiausvyra negali būti užtikrinta pasitelkus vien rinkos procesus tų, kurie prisideda prie kultūros kūrimo ir vartotojų santykis, kurie vartoja tą produkciją, nebūtinai automatiškai yra subalansuotas. Kai bandome koreguoti autorių teisių įstatymus, galbūt reiktų nepamiršti politinio aspekto ir, ir jį labiau akcentuoti nagrinėti teisės, autorių pajamas, taip pat laisvą nevaržomą vartotojams užtikrinamą prieigą. Manau, kad tai stiprioji pusė. Pone Rozier. Ačiū pirmininkė. Buvo e, paminėta keletą labai svarbių dalykų šiuose pasisakymuose, kur buvo išsakytos skirtingos nuomonės, dėl kai kurių dalykų sutarėme. Autorių teisės yra intelektinės nusavybės viena iš teisių ir šią prasme reikia užtikrinti tas teisės, apsaugoti jas, nes tai yra svarbu kuriejams. Buvo kritikuota tai, kaip yra sutvarkytas kultūros sektorius ir autoriams suteikiama galimybė užtikrinti savo teisės, bet tai apima ne tik teisę į tinkamą atlyginimą, bet ir autorios teisė žinoti, kas nutinka su jo kūriniu, kaip jis toliau e, vystosi. Manau, kad reikėtų kritiškai vertinti ir naująją vertės grandinę, kuri ryškėja kultūros srityje ir tai e, yra ver, ver, ver, valstybių persiskirstimo e, pradžia. Tos, jeigu kūriniai prieinami nemokamai ir jeigu yra galimybių, yra kanalų, kuriais galima e, skleisti tuos kūrinius, jie vis dėlto užtikrina papildomą vertę ir galima autoriams pasiūlyti patrauklų e, sprendimą. Ir kultūros kūrinys yra ne tik tai kažkokio autoriaus kūrinys, nes finansinis atlyginimas uh, nebūtinai apsprendžia veiklos testinumą, kūrybinės veiklos testinumą. Ir pavyzdžiui, jeigu, kaip tai atrodo ekonomikos kontekste, jeigu e, jūs kažką naudingo sukūrėte ir pasiūlote kitų naudojimui nemokamai, bet vis dėlto, jeigu tai sukuria papildomą vertę, tą, tą, tą e, kūrinį, tą prekę pareklamavus, manau, kad gali, tai gali būti patraukli prekė kitose rinkose. Tai, tai galėtų būti paklausi parduodama prekė. Kalbame apie. Tai man primena situaciją su pigių skrydžių bendrovėmis. Todėl reikia kalbame apie tai, ar reikia matyti amžinai tą e, autorių teisų atlyginimą. Svarbiau tikriausiai yra skatinti kūrybinę veiklą. Ir reikia atsakyti klausimą, ar tas galiojantis modelis turėtų būti toks pat. Žinoma, reikia prisitaikyti prisitaikyti prie naujų tendencijų, bet man buvo įdomu išgirsti tai, kad buvo siūlomi modeliai, kurie užtikrintų visų susijusių e, veikėjų galimybės gauti finansinį atlyginimą. Paskutinis ponas Diakonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Visose diskusijose, kaip sakė Volteras, būtų naudinga kalbėtis dvi, tris savaitės ar net ilgiau ir apsispręsti dėl apibrieščių, nes, kit, nes kit, jeigu viskas būtų aišku, diskusija užtruktų tik 20 minučių. E, man patiko pono Maltės Štyper pasisakymas. Visų pirma, reikia apsispręsti, apie ką mes kalbame, nes apibrieštis labai skiriasi skirtingose valstybėse egzistuoja daugybė kultūrinių produktų. Kai kurie iš jų yra tikri, originalūs darbai, kiti yra kopijos arba dar kitos rušies e, produktai. Taigi, jeigu galėtumėme visų tų, sudaryti visų tų sampratų e, hierarchinę tvarką, E, pasitelkus e, e, ga, gaunamą atlygį finansinę išraišką. Ir būtent šiuos terminus reikia apibriežti Europos mastu. Taip pat reikia patvirtinti europinę hierarchiją. Visa kita yra antrinės svarbos ir tuos klausimus galima spręsti nacionaliniu mastu. Pritariu ponui Pinto ir kitiems, kurie akcentuoja autoriaus teisų moralinį aspektą, kalbu apie autoriaus, autorių kaip individą, kaip asmenybę ir, ir kad aut, tas kūrinys ne visada susijęs vien tik tai su pinigais. Taigi, tokie buvo užduoti klausimai prireikė beveik dešimties minučių juos užduoti, jų išklausyti. Dabar sutikiu žodį mūsų garbėms kalbėtojams, pabandyti atsakyti į juos dar glausčiau, jei tai manoma. Ačiū. Man bus nelengva atsakyti visus užduotus klausimus. Pabandysiu į keletą bent atsakyti. Visų pirma, kuriejų ir investuotojų interesai be abejonės yra skirtingi ir moralinių teisių aspektas, kurį paminėjo du kalbėtojai, yra puikus pavyzdys. Iš tikrųjų, šiuo atveju interesai skiriasi ir ekonominėje srityje moralinės teisės negali būti vertintos, daugiau negalima dėrėtis, daugiau negali dėrėtis naudotojas ir autorius. Uh, todėl jos vaidina svarbu vaidmenį bet kokiame subalans, bet kokioje subalansuotoje sistemoje. Pavyzdžiui, aspirino išradies Phoenix Hoffmans e, e, išrado aspiriną 1897 ir mirė 1946. E, jis bu, dirbo įmonėje, kuri įgyjo teisės į aspiriną. Dirba Bayer įmonėje. Aspir, aspirino atveju galiotų um, dar dabar teisių, autorių teisių apsauga, jei tuo metu būtų egzistavusi kitokia sistema. Ir Bayerio įmonė turėtų tas, būtų tų teisių turėtoje turime atskirti mm, autoriaus gyvavimo laikotarpį ir paskui e, teisių, paskesnį teisių pereimą tarpininkui. Būtent tuos dalykus reikia labai aiškiai atskirti. Buvo užduotas klausimas apie Junktinės karalystės patirtį su e, e, ypatingomis priemonėmis, su tomis licencijomis. Dar nedaug jos naudojamos dar palyginti trumpą laiką Bet, pavyzdžiui, Norvegijoje jo, tos licencijas buvo pasitelktos įgyvendinant stambius projektus skaitmenos srityje. Atvirų nesaistančių normų atveju tokios sistemos tikrai galėtų būti naudingos, tačiau jeigu remsimės faktais, reikia išnagrinėti, kokį, koks yra jų poveikis, reiktų tai ištirti. Aš atvirai apie tai kalbu, nes visą tai reikia labai konkrečiai ištirti. Nebūtina visko spręsti per aršią kovą. Atsakysiu į du klausimus, kurie buvo tiesiogiai užduoti. Kalbant apie baigtinį šimčių sąrašą ir apie tai, ar reikia atviro išimčių sąrašo. Norėčiau grįžti prie e, konsultacijų metu parengtos ataskaitos. E, šiandien ekspertai apie tai kalbėjo. Apie tai, kad daugybė vartotojų or, e, or, organizacijų, vartotojų atstovai ragina pasirinkti atvirų išimčių sąrašą. Kodėl? Todėl, kad kad naujus dalykus, naujoves labai sparčiai pritaiko naudotojai ir turinį sukuria vartotojai, naudotojai. Ir būtent todėl taip e, raginama keisti e, tą išimčių sistemą. Buvo užduotas klaus, klausimas ir apie e, kolektyvinį licencijavimą institucijos kaip naudotojai taip pat sprendžia licencijų galiavimo teritorijoje klausimą. Kai kuriais atvejais ta priemonė yra labai naudinga. Pavyzdžiui, Norvegijoje e, sprendžiant problemą, kurią pristatė Martin Krečman pradžioje. Jis parodė, kad 20-ajame e, amžiuje netgi neįmanoma e, susipažinti su visais išspausintais leidiniais E, neįmanoma e, gauti jau nebespausdinamų knygų. Jeigu jos būtų prieinamos, tai būtų ne tik naud... pajamų šaltinis autoriams, tai atvertų ir naujų galimybių, užtikrintų platesnę prieigą. Todėl tikrai raginu Jūs pasidomėti pažangiosios praktikos pavyzdžiais, pavyzdžiui, Norvegijoje Bokulep projekte buvo suskaitmeninta beveik 300 tūkstančių knygų ir bandama e, skait, skaitmeniniu pavydalu padaryti, padaryti prieinamas visas norvegiškai, norvegų kalba išleistas knygas. Ir visi vartotojai turintys norvegišką interneto protokolą adresą galės jomis naudotis, bet tai nebūtinai Europos rinkai tinkamas sprendimas. Pabandysiu pateikti apibendrintus atsakymus. Visų pirma, norėčiau kai ką pasakyti apie konsultacijas dėl autorių teisių. Aš atstovauju vieną didžiausių Europos autorių teisų valdymo organizacijų. Ir turiu pasakyti, kad e, man buvo nelengva dalyvauti konsultacijose dėl autorių teisių. Reikėjo užpildyti anketą, tačiau viskas buvo e, pakreipta tam tikrą kryp, linkme ir pagal ES teisės aktus. Galiojančius es teisės aktus komisija turi užtikrinti daugybės aspektų apsaugą. E, bet pilietinės e, visuomenės organizacijos ėmėsi iniciatyvos šiuo klausimu ir atskiri žmonės e, dalyvavo tose konsultacijos ir užpildė tas anketas. Jūs turite galimybę užtikrinti e, mūsų atstovaujamų kuriejų teisų apsaugą. Būtent to mes ir siekėme ir bandėme tai iliustruoti, patik, patikdami informaciją ir duomenis. Mums nereikia jokių pokyčių, nes rinkoje egzistuoja galimybės, kaip jau bandžiau pristatyti savo pasisakymę turime labai, būti labai atsargus rinkdamiesi kitą politinį sprendimą, nes niekada nežinote, uh, kas į jūs kreipiasi su pasiūlymu ar prašydamas pagalbos. Ir priimant politinį sprendimą visada išlieka tam tikra rizika. Būtent todėl taip reikia skaidrumo. buvo patikta 11 tūkstančių atsakymų. Tačiau, kaip sakiau, mūsų organizacija atstovavo 1 milijoną autorių teisų turėtojų skėtinės organizacijos, pavyzdžiui, teigia, kad juos atstovauja milijonus autorių. Reikia bandyti e, tuos visus duomenys pasverti. E, studijos apžvalgos yra labai svarbus informacijos šaltinis, politinių sprendimų prieimėjas, bet tai ne vienintelis šaltinis, egzistuoja ir kitų šaltinių. Ir šiandien buvo e, pristatyta labiau teorinis požiūris. Bet tai dar ne viskas, tarsi buvo e, šankto apsispręsta, koks bus požiūris ir paskui buvo renkami argumentai pagrysti, įrodyti tą požiūrį. Turime bandyti subalansuoti skirtingus interesus, išklausyti visų susijusių grupių ir išsiaiškinti, kaip tie galimi sprendimai paveiks rinką, ekonomiką ir, ir e, siekti užtikrinti stipresnės Europos pozicijas e, kitų šalių ir, ir, ir atžvilgių ir pasaulinėme kontekste. Ponas Štiper labai teisingai kalbėjo apie tai, kad vartotojai dabar daug Ehm, daug, daug labiau suvokia, kas yra autorių teisės, nes ankstes, anksčiau vartotojai tuo visiškai nesirūpino, jie tiesiog naudojasi darbais, kurie, kurie buvo prieinami. Ehm, e, socialinės žiniasklaidos tinkluose dabar tai labai akcentuojama. Ir, pavyzdžiui, jeigu koks reprodukuojamas koks nors kūrinys, ekrane gali atsirasti žinia apie tai, kad jis yra prieinamas dėl to, kad e, sumokėtas, e, sumokėta autoriui už, už jo teisės. Taip pat verčių perdavimo klausimas turi būti tinkamai išspręstas Europos mastu. Yra įvairių galimybių atlygio numatymas yra viena iš tokių galimybių. Tai galima aptarti autorių teisų direktyvą arba kitame teisės akte. Ir galima tiesiog e, atitinkamai interpretuoti galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad žmonės, kurie turi teisę į atlyginimą už savo darbą, e, gautų tą atlyginimą. That... Norėčiau pasakyti, kad e, keletas minučių mums beliko. Mes priklausome nuo vertėjų. E, žinau, kad gal nemandagiai paprašysiu, bet e, kalbėkite, kuo galima glaučiau. Atsakydama į užduotą klausimą ir, ir pastabas, ponas ir pelteisus, išskirtinumo E, nuostatos e, teritorialumo teisės yra neišvengiama sąlyga e, užtikrinant audiovizualinių darbų iš anksinį finansavimą ir finansavimą. Pane pirmininkė, sakydamas į klausimus, norėčiau pasakyti du komentarus ir pradėsiu nuo pabaigos. Kaip konstatavote savo pradinėme klausime, Mūsų nustebino tai, kad tarp dešimties prioritetų Europai yra numatyta e, autorių teisių ir gretutinių teisių juridinių taisyklių pertvarkymas. Aš manau, kad tai yra kitokių prioritetų krizės apimtame žemynė. Ir norėčiau pateikti dvi konkrečias pastabas. Visose mūsų sektoriuose e, patiriame gau, gausą, gausybę e, prieigą prie kūrinių prieš 20-30 metų buvo nepalyginama su dabartinė situacija. Dabar galima, pavyzdžiui, per 20-30 milijonų kūrinių gauti prieigą per labai trumpą laiką, to niekada nebuvo. Yra dalykų, kuriuos galima gerinti, bet pasigailėkite ir susitelkime prie tikrų iššūkių. Tai pirmasis dalykas, kurį jau konstatuoti. Norėčiau pasakyti, kad net naujienų naudojimas internete, ir čia paprieštarausiu visiems akademikams, Uh, user generally contents. Jie jau yra, tai, tas turinys yra padengtas lite, licenzijų. 120 šalių pasaulyje yra apimtos tų sutarimų ir nustokime kalbėti, kad bus problemų e, dėl YouTube. E, ir vėlgi prisiminkime tikruosius prioritetus. Ir antras dalykas, sakant į klausimus. Yra reguliavimo efektyvių modelių, kuriuos įdėgi europiečiai ir kurie uh, yra mūsų ekonominės galios pagrindas. 7 milijonai darbo vietų e, kūrybos srityje nėra stebuklų rezultatas, tai yra reguliavimo sistemų efektyvumo rezultatas. E, jeigu dirbama būtų neefektyviai, tai pamatytume, kad sėktų kaip telekomunikacijų sektoriuje daug kas buvo sugriauta. Pažvelkime e, į praeitį ir žvelgime į ateitį. 200 milijonų mokesčių mokėtojų pinigų iškeisti į 3 eurų sumą būtų neteisinga ir galiausiai turime ginti savo pramonės įmonės, turime išspręsti svarbiausią problemą ir tai yra digital exception, skaitmeninė išimtis, kuri buvo numatyta 2000 metų elektroninės prekybos direktyvoje. 2001 direktyvoje, gretutinių teisų ir autorių teisų direktyvoje, kai kas buvo pripažinta, pripažinta teisė į kultūros pramonės e, sektoriaus gautiną atlyginimą. Ir direktyva e, elektroninės prekybos iškėlė tuos klausimus, kurie neturėjo kilti. Arba grįžtume prie elektroninės prekybos direktyvos ir išspręstume daug problemų, skaitant e, privataus gyvenimo apsaugą, vartotojų apsaugą, e, kovos su dominuojančia padėtimi problemą ir panašiai. Atsiprašau vertėjų, sako kalbėtojas, nes pernelyg skubu kalbėti. Arba turime sutelkti prie autorių teisų ir gretutinių teisų problematikos. Ir čia turime išdėstyti aiškiai savo siūlymus. Turime pasakyti, jog reikia direktyvos 2000 metų išimti sutvarkyti ir 2001 metų direktyvą. Google, Google Excel mod kalbama apie pasaulinį programą, bet juk ne Google e, siunčia internautus uh, E, dirbti spaudai, nes vyksta atvirkščiai iš spaudos, kai spauda naudomas kaip šaltinių turtėja Google, e, jam reikia kokybiškos interna, e, informacijos ir visą laiką nuolatos Google peržiūri visus tinklalapius, įskaitant spaudos ir būtent šiaip dėl to, kad Europos žurnalistai parengė gerą informaciją, Google turtėja ir didina savo apyvartą dėl to, kad gali tai daryti. Kai dėrėjosi su YouTube, dėrėsiuosi su YouTube, su, su Google lygiai taip pat daryčiau, bet dėrėti su jais negaliu, nes yra taikoma 2000 metų direktyva, kur numatyta išimtis. Jie tiesiog nenori su mumis net pradėti diskutuoti. Taigi licenzijavimo modelis yra puikus, mes jam pritarėm 96 procentai pajamų gaunami iš licenzijų. 2000 metų direktyva sudarė tokią situaciją, kad neišeina dėrėtis. Būtina tą sistemą peržiūrėti, būtina numatyti e, pakankamą atlyginimą ir būtina, kad e, socialiniuose tinkluose teikiama informacija arba Google paieškos e, serverio teikiama informacija pasitarnautų ir tos informacijos kuriejams. Dėkui. Dėkuoju labai trumpai. Norėčiau paminėti du dalykus. Kalbėjome apie politikos ir šianybę rinkų atžvilgių. Autorių teisių srityje, manau, čia yra šiek tiek pavojinga tendencija, nes būtent autorių teisės turėtų padėti kurti rinką kūrybos pramoniai. E, sukuriama galimybė numatyti licencijas ir jeigu nebūtų numatyta draudimų, tai tuomet ar apribojimų galėtų kilti problemų. Reikėtų, kad būtų kiekvienam kūriniui surasta jo rinka. Autorių teisų srityje galimybių yra, bet reikėtų sudaryti teisinės taisyklės, kurios būtų taikomos licencijuojamiems produktams. Ir ko gero, per nereik daug reguliavimo čia ir nereikėtų. Autorių teisių ribojimas būtų būtinas tik tais atvejais, kur numatyta taikyti licencijas. Ir čia turėtume pasižiūrėti, kur licenzijos veikia gerai, kur jos galėtų veikti, o kur rinka sukūrė kai kurios apribojimus teisės aktų tai, taikymui. Turėtume pasižiūrėti, kaip tą rinką būtų galima plėtoti. Skeptiškai žiūriu, čia yra trečias klausimas, į e, fair use sistemos įdėgymą Europoje. Valstybės narės turėtų e, mažiau kalbėti apie išimtis, nes tai bus iškir, užkirstas kelias europiniai harmonizacijai šioje srityje. Reikėtų, kad formuluotės būtų pakankamai atviros, nes tai mums leistų e, numatyti dalykus, kuriuos ir išspręsti dalykus, kuriuos gal ne visus pavyks išspręsti licencijų dėka. numatytos yra bendros nuostatos, kurios padėtų užtikrinti tam tikrą specifiškumą. Reikėtų labiau specifinių nuostatų ir mažiau bendrų principų, nes galima priešingų atveju pasiūsti neteisingą signalą. Tačiau tų leidimų tikslas turėtų būti aiškus. Ir šis tikslas turėtų būti pagristas suvaibė suprantama juridiniu požiūriu. galima būtų suformuluoti tas taisyklės labai paprastais dalykais. Ir kiekvienu atveju reikėtų naudoti šiais principais um, ribotai ir kiekvienu atveju siekiant konkretaus tikslo. Asmenų teisės, autorių teisės ES turi būti harmonizuotos. Dėl to būtų užtikrintas didesnis kūrinių apsaugos integralumas iki šiol šia sritimi buvo nepakankamai domimasi, nes tos pačios teisinės taisyklės buvo visiškai kitaip interpretuojamos atskirose valstybėse narėse, o tai pažeidžia autorių teisės. Siekiant užtikrinti didesnį nuseklumą ir vientisumą, būtina, kad situacija keistųsi, kad būtų daugiau harmonizavimo ES lygmenių. Aišku, reikės čia pirmiausia priimti politinius sprendimus. Dėkoju. Uh, Dėkui, e, pabandysiu apibendrinti šiuos klausimus. Visų pirma, e, visų čia susirinkusių vardų noriu padėkoti mūsų prelegentams ir taip pat e, tiems nariams, kurie pasisakė. Aš galiu jūs patikinti, kad tas susidomėjimas rengiantis šiems klausimams buvo labai didžiulis. Mums e, teko sunkiai apsispręsti, kuriuos prelegentus ir kuriomis temomis mes turėtume pasikviesti. E, tiems, kurie galvoja, kad nepakankamai adekvačiai atstovaujami šios dienos diskusijose, galėčiau pasakyti, kreipkitės į mūsų komiteto sekretoriatą, priminkite apie save. Mes uh, Išklausysime jūsų e, susirūpinimą ateinančiuose posėdžiuose per ateinančius kelis mėnesius. Tiesiog norime išgirsti, kas jūs tokie, tad prašom įvardinkite save. E, nemanau, kad reikėtų dar ką nors pridurti prie to, kas šiandieną buvo pasakyta apie autorių teisių ateitį Europoje. Pasakysiu tik vieną dalyką. E, šie klausimai be jokios abejonės e, pademonstravo, kad e, ši tema labai rūpi dideliai įvairiai organizacijų žmonių, suinteresuotų subjektų grupiai. Vartotojai nori pigiai ir greitai gauti prieigą prie svarbaus turinio. Tai svarbu užtikrinant regioninę, kultūrinę ar, ar kitokią tapatybę. Tai taip pat svarbu ir e, atskiriems menininkams, e, start-upams e, ar kitoms organizacijoms, autoriams, kurie norėtų gauti atlygį už savo pirminės investicijas ar kaip honorarą ar kaip kompensacija už neteisėtą panaudojimą. Visi tie suinteresuoti subjektai teisėtai reikalauja tam tikrų principų iš autorių teisių srities. Dabar gyvename skaitmeninėje visuomenėje ir ekonomikoje. Per pastarąją kadenciją svarbia kryptimi nu, žengėme keletą svarbių žingsnių, ar tai būtų uh, tokie dalykai kaip e, kūriniai, kurių autoriai nežinomi, ar uh, muzikos ir kitų kūrinių licenzijavimas pasistumėta ir sprendžiant privataus kopijavimo užmokesčio klausimus. Uh, Aš e, nepretenduoju e, į tai, kad mes surasime ar kad apskritai yra tinkami atsakymai į visas šiandien keltas problemas. Tačiau noriu Jūs patikinti, kad e, Europos parlamento nariai, Teisės reikalų komiteto nariai, intelektinės nusavybės ir autorių teisų reformos darbo grupės nariai pasinaudos vis visomis analitinėmis ir teisėkuros priemonėmis, kad e, užduotų tinkamus klausimus ir kad būtų pasiekta tinkama pusiausvyrą toliau formuluojant Europos autorių teisių ateitį. Dabar steiksiu keletai žodžių e, galimybę pasakyti poniai Kostai. Dėkuoju, ponė pirminkė. Norėčiau tik pasakyti, kad e, mes išgirdome platų spektrą nuomonių, e, paminėti e, daugelis aspektų. Dėkoju už klausimus, dėkoju už diskusiją. Tai yra iššūkis, su kuriuo susidurosime tik tai tinkamai išanalizuodami duomenis, atsižvelgdami iš vienos pusės į autorių turėtojų interesus ir e, taip pat į tokius dalykus kaip kultūros įvairovė, e, kurią turime saugoti Europos lygio, taip pat atsižvelgdami į vartotojų poreikius. Yra ir e, kitų aspektų susijusių su pusiausvėra. E, Kultūrinės veiklos e, vertė nusipelno skatinimo ir apsaugos. E, turime taip pat išlikti konkurencingi pasaulio mastu. Taigi turime diferencijuoti, kad dirbtume subalansuotai, žiūrėdami į įvairovę ir viską atsižvelgtume. Turime užtikrinti, kad e, kūrinių vertė ir autorių moralinės ir ekonominės teisės e, būtų užtikrinamos, e, atsižvelgiant į tai, kaip jie iš naujo yra panaudojami. Tam reikia naujoviško požiūrio, reikia veikti atvirai, mums reikia tokios sąrangos, kur galėtume ieškoti tos naujosios pusiausvėros reikia užtikrinti ir prieigos prie atviros kultūros. Ir turime žiūrėti į problemas, ta prasme, kad neuž... E, aprėptume ir tai, ką mes galbūt praeitie užmirždavome E, didieji e, rinkos veikėjai, nebūtinai Europoje, e, surado jaunus vartotojus, kurie priprato, kad kultūrinės vertybės bus labai lengvai prieinamos. šiuo metu matome iš vienos pusės reklamos klaidą, lengvesnė prieiga iš kitos pusės. Ir e, dėja e, tai kertasi su pagarba kūrybiškumui. Aš many, manyčiau, kad uh, E, komisijos darbo turkė vienas iš prioritetų būtų nustatyti visų suinteresuotų šalių lygias teisės ir lygias galimybės. E, žmonės turi turėti galimybę kurti tokioje aplinkoje Europoje, kur E, būtų sukurta galimybė plačiai pasinaudoti kultūros produktais. Visą tai turime atsižvelgti, galvodami apie tai, kaip kūrinius galima būtų kuo plačiau skleisti, turime stiprinti kultūrinį pagrindą tame tarpe ir skaitmeninėme amžiuje. Ir Kaip ponas Stevens sakė, turime atsižvelgti ir į tam tikras išimtis, turime įvertinti e, kokios nuostatos e, užtikrintų lengvesnę prieigą kultūrinėms institucijoms, ir kaip galima būtų leisti kūrinius naudoti nekomerciniu pagrindu arba komerciniu pagrindu su tam tikrais apribojimais. Tai labai sudėtinga tema ir aš manau, kad e, e, labai svarbu šiandien buvo išgirsti apie patirtį licenzijavimo srityje, iššūkius kurie egzistuoja. Aš manau, kad mūsų komitetas atsižvelgs į daugelį iš jūsų išsakytų nuomonių ir tikiuosi, kad ir toliau galėsime darbo grupėje dirbti drauge, drauge su Teisės reikalų komitetu. Noriu padėkoti e, jo pirmininkui ponui Svobodai. E, tikiuosi, kad e, galėsime ir toliau dirbti drauge, spręsdami tas svarbias problemas. Pabaigoje pirmininkas dėkoja vertėjams už papildomą laiką.